Bonjour et bienvenue. On reprend la session d'hier avec le, j'appelle à l'ordre du jour le point numéro 5. Des... Penktasis darbotvarkės klausimas, kitų institucijų biudžeto vykdymo patvirtinimas. Noriu nuoširdžiai pasveikinti su visais generaliniais sekretoriais ir atstovais kitų institucijų. Pons Ruso vis dar serga. Aš paskambinau audito rūmams ir pasiskundžiau dėl to, kad 27 e, e, dieną visi audito rūmų nariai išėjo medžioklę. Manau, kad tikrai būtų galima rasti, kas pavaduoja susirgusių ditorumo narį. Ir tai paskutinis kartas, kai e, mes tokią išimtį pritaikome auditorumams. Dabar suteiksiu žodį ponui Alpagiu, penktųjų rūmų uh, Pirmininkė, gerbiam biudžeto kontrolės komiteto nariai. Ačiū už galimybę pristatyti 10 skyrių 17 metų auditorumų metinės ataskaitos pono Ruso vardu, kadangi jis negali dalyvauti. Šiame skyriuje pristatomas administracinės išlos visojas institucijų. E, ehm, 2,97 <clears throat> 9,7 milijardai eurų e, e, e, penktajame skirsnėje buvo išnaudota, klaidų skaičius siekia 0,5 procentus. Šiais metais buvo 55 E, sandorių auditas e, atliktas, iš jų 12 buvo susijęs kitomis institucijomis, su taryba 3 e, sandoriai, teisingumo teismas 3, ombudsmenas 1 sandoris, duomenų apsaugos pareigūnas taip pat 1 sandoris ir 2 socialinių komiteto. <clears throat> buvo e, užfiksuotas tik tai nedidelis klaidų skaičius, kitų pastebėjimų neturime, kalbant apie tolimesnius veiksmus e, su mūsų ankstesniu, susijusius su mūsų ankstesnių rekomendacijų gyvendinimu. 2014 e, patikėme rekomendacijas dėl atlyginimų ir išmokų šeimos nariams. Uh, Buvo įgyvendintos abi rekomendacijos dėl e, viešųjų pirkimų procedūros. Mes e, atsižvelgsime šias pastabas busimuose patikinimo pareiškimuose. Pone pirmininkė, esame surengę atsakyti jūsų klausimus. Dėkojame uždėmesi. Ačiū. Dabar teisingumo teismo atstovai Valerijų Plako, Žan Mišel Rašė ir ponė Vartariko. Dėja, generalinis sekretorius negali dalyvauti, ponas Valerij Plaka, prašau kalbėti. Ačiū, pana pirmininkė, už e, kvietimą Teisingumo teismui dalyvauti šiame keitimėsi nuomonėmis. Pirmiausiai norėčiau e, pareikšti <coughs> galėstavimą dėl to, kad auditorumo atstovas negali mm, dalyvauti, nes vyksta klausimas susijęs su predisinio sprendimo procedūra dėl 50 ES statės straipsnio susijusio su breksitu. Nu, pavaduotojas ponas Rašėkiai pavaduoja. 17 metai buvo tokie metai, per kuriuos mm, teisingumo teismas baigė ES e, teismų architektūros reformos antrai etapą, e, pas, paskirus naujus narius du, dar reikia vieną paskirti, kad būtų baigtas pirmasis reformos etapas 2017 metai e, buvo pažymėti 1766 e, e, e, bylas išnagrinėjome mes ir 1600 bylų baigiame nagrinėti. vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė palyginti su praėjusiais metais sumažėjo 2,4 mėnesiais ir siekia 16,3 mėnesius. Ir tai yra tikrai ženklus sumažėjimas palyginti su 13 metais ir jų vidurkiu. Šiais metais teismas priėmė daug svarbių sprendimų jautrose sritise. E, pavyzdžiui, buvo priimti keli sprendimai susijęs su prieglapšio prašymo, prašymo patenkinimu nuo 2015 metų svarstomu. Trečiasis Dublino reglamentas buvo įvertintas, pagal kurį e, teikiami prieglapšio prašymai, taip pat e, buvo priimtas sprendimas dėl privalomo migrantų perkelimo Taip pat e, nagrinėjame klausimus susijusius su, su islamiškų drabužių nešiojimu darbo vietoje <clears throat> ir diskriminacijos galimais atvejais. Taip pat teisingumo teismas nagrinėjo keliaivių duomenų perdavimo įrašų sutartį tarp ES ir Kanados ir nusprendė, kad šis sutarimas netitinka pagrindinių teisų susijusių su asmens duomenų apsauga. Taip pat e, buvo priimtas sprendimas e, dėl Uberio teikiamų transporto paslaugų, kuriams privalo galioti ES teisė. Buvo priimtas e, sprendimas komisijos skirti milijardą eurų Uber bendrijai, bendroviai ir buvo patvirtintas. Bet buvo priimti sprendimai, nesižvelgiant į Ukrainos-Rusijos tarpusio santykių krizę <clears throat> bei islamistų e, įtariamų teroristinė veikla e, sėkimo ir priežiūros. Taip pat teisingumo Teismas nekarta e, svarstė bylas susijusias su tam tikro dydžio įmonių e, dominavimu rinkoje, rinkos e, koncentracija. Taigi <clears throat> mes atsižvelgėme į E, įmonių. Tai, taip pat skiriame nemažai e, laiko e, svarstamų bylų apimtims ir klausimams susijusiems su kalbiniu teisingumo teismo veiklos režimu ir prievalė versti bylas į visas kalbas. 17 metais buvo sukurtas Europos Sąjungos teismų tinklas, tai yra daugia kalbė platforma, kurios veiklą koordinuoja Teisingumo teismas. Šis tinklas nuo 2016 pradžios jau pradėjo veikti ir juos sustiprinamas bendradarbiavimas tarp Teisingumo teismo ir nacionalinių teismų, keičiantis atitinkamą informaciją bei teismų sprendimais. <clears throat> Teisingumo teismas taip pat atsižvelgia auditorumų rekomendacijas vertinant teismo veiklos rezultatus ir siekiant sukurti naują bylų administravimo sistemą, kuri būtų skirta veiksmingesniam bylų e, administravimui ir nagrinėjimui e, atitinkama pastaba, rekomendacija buvo pateikta 16 metų audito rūmų išvadose. Šios rekomendacijos turėjo būti gyvendinamos siekiant susijęti tarpusavyje nagrinėjimas bylas atsižvelgiant jų sudėtingumo laipsnį. Teisingumo teismas ir toliau e, ketina išlaikyti savo darbo našumą, gerindamas e, E, <clears throat> darbo metodiką, tinkamiau administruodamas e, dokumentų srautus. E, taip pat uh, 1,1 milijonas puslapių buvo išversta įvairių teismo dokumentų į visas oficialias kalbas ir tai yra 400 tūkstančių puslapių daugiau nei 17. Tai yra 17 metais daugiau nei 16 metais 400 tūkstančių puslapių. Ir šiuo metu e, teisingumo e, teismas e, e, skiria 14,4 procentus savo lėšų šioms, šiems poreikiams patenkinti. <clears throat> Nuo 10 iki 17 metų per metus teismas 30 e, procentų padidino išnagrinėtų bylų skaičių, pasitelkdamas mažiau žmogiškųjų išteklių. darbuotojų užimtumas e, siekia 97 procentus, e, praktiškai maksimalus, e, taip pat reikėjo ir panaudoti beveik visus turimus išteklius, siekiame sumažinti savo <clears throat> etatų skaičių, 19 etatų sumažinome 17 metais, bet atsižvelgiame rekomendacijas susijusias su atlyginimu užšaldymu, atlyginimams skiriame 30 procentų biudžeto. Taip pat labai atidžiai siekime užtikrinti patikros sistemų veiksmingumą Ir visose šiose sritise atsižvelgiame išorės ir vidaus auditorių rekomendacijas. Toliau e, siekiame užtikrinti e, lyčių lygybę, didinti moterų e, atstovavimo skaičių vadovaujamosi pareigose. Atsižvelgiame į 17 metais įsteigtos darbo grupės rekomendacijas, kuri paragino pašalinti kliūtis moteriams užimti vadovaujamas pareigas, mm. paraginant <clears throat> jas aktyviau e, kandidatuoti į e, siekiant užimti atitinkamas funkcijas. Teisingumo teismas ir toliau plėtojo aplinkosauginę politiką, EMA sistemą dėkdamas ir plėtodamas ir pasiekėme tikrai apčiuopiamų padrastančių rezultatų ir nuo 10 metų 32,6 procentai sumažinome savo CO2 išmetimą. Atsižvelgdamas į komiteto rekomendacijas, e, teismas parengė viešųjų ryšių arba išorės ryšių politikas siekdamas geriau informuoti ypač jaunimą apie savo veiklą, pasitelkdamas naujus viešųjų ryšių metodus, tai yra atsidarydamas paskirtą Twitter'yje ir YouTube kanalais platindamas <clears throat> įvairią vaizdo medžiagą apie teismo veiklą. Pane pirmininkė, teismas e, nori e, jūs patikinti, e, kad ir toliau dės pastangas, kad didintų savo darbo našumą. <clears throat> <clears throat> siekiant ištaisyti kai kurias materialinės klaidas. Atsakymas į 303 klausimą susijusi e, su e, e, darbuotojų neatvykimu į, į darbą dėl lygos ir išsamei patiktas atsakymas raštu, į kitus klausimus galima dabar atsakyti. Dėkoju, norėčiau padėkoti Teisingumo teismui už tai, kad atsakėte raštu į mūsų 60 klausimų. Dabar pereikime prie auditorumų atsiprašau, ne, e, kiekviena institucija e, pasisakys e, viena po kitos, vėliau dabar žodis pranešėjai, prašau. <clears throat> Es que no, no era consciente de que era, digamos, un... Pone pirmininkė, man nebuvo aišku, kaip mes čia dirbsime. Iš pradžių galvojame, kad išklausysime visų institucijų atstovų, paskui bus diskusijos, bet gerai galime dirbti ir taip. Visų, pirmu, norė, visų pirma, norėčiau atsiprašyti už savo kolegą, kuris turi sveikatos problemų ir dėl to negali, atvi, negalėjo atvykti į mūsų posėdį, todėl aš jį pavaduoju. E, taip pat norėčiau padėkoti už informaciją, kurią mums pateikė Teisingumo teismas, e, kalbant apie e, bylų administravimą, reikia pasakyti, kad in, integruota administravimo sistema ir priemonė Ekurija e, tikrai pagerino e, bylų administravimo situaciją. Tačiau norėčiau paklausti, kaip e, teismo sprendimo e, prieimimo vėlavimas e, įtakojo trijų e, teisėjų paskirimą, kaip tai įtakojo e, vykstantį bylų nagrinėjimą ir tai, kad nebuvo teisėjų e, tuo metu, kai buvo teismo, vadinamo, vadinamosios teismo atostogos, kaip tai atsispindi jūsų darbe. Mano kolegai nepatiko jūsų atsakymas į 40 klausimą e, ir e, jam nepatiko, kad jūs neįvardinate konkrečių skaičių dėl Elksenos kodekso ir dėl elgesio taisyklių personalui. Dėl vadinamųjų revolving doors. dėl interesų konflikto, taip pat dėl e, santykių tarp institucijų. Kaip būtų galima e, darbo vietas Luksemburgė padaryti patrauklesnės potenci potencialiems kandidatams. Juk gyvenimo lygis Luksemburgė ir atlyginimai, kurie mokami institucijose, e, palyginus su tuo, kas yra Briuselėje, e, yra netokios e, patrauklios. Toliau, ar buvo dėtos kažkokios pastangos, kad būtų pagerinta situacija, tai yra, kad būtų pagerintas postų Luksemburgė patrauklumas, nes Kaip jau minėjau, Briuselėje žmonėms dirbti labiau patinka, nes pragyvenimo išlaidos mažesnės. Dėl personalo politikos ir dėl pastangų, kurias reikėjo dėti dėl e, taupimo politikos, Mums atrodo, kad 215 stažuotojų, kurie, kuriems nebuvo nekaip atlyginta, yra pernelik didelis e, skaičius ir negalima tokio skaičiaus toleruoti. Yra tikimasi, kad 2019 e, metais 50 tūkstančių eurų bus skirta e, stažuotojams. Ar jums atrodo, kad e, tokios sumos užteks, kad praktikantai gautų tinkamą atlygį? E, dėkoju, toliau ponas Plako, norėčiau paprašyti kalbėti trumpai, nes paskui dar pasisakys šešėliniai pranešiai ir norėčiau steikti žodį taip pat komiteto nariams pasisakyti. Merci, madame la présidente. S'agissant de la... Ačiū pirmininkė, kalbant apie trijų e, teisėjų paskirimo vėlavimą. Atsakymas yra paprastas pakankamai. Jeigu tie teisėjai būtų buvę paskirti laiku, tai aišku, kad tuo met būtų daug intensyviau vykęs darbas. Ir yeah 24 nauji nariai, tai yra ir dalinis atnaujinimas, yra ir teismo tam tikros architektūros reforma lėmė, kad reikėjo iš esmės pertvarkyti teisėjų kolegijos darbą, trys, tri, trijų teisėjų, trijų kabinetų vėlavimas iš tikrųjų smarkiai įtakojo teismo darbą kaip aš jau sakiau, vis tik tai pavyko sutrumpinti procedūrų trukmę ir užtikrinti, kad mm, išplėsnė kolegija galėtų veikti, jau daug metų to nebuvo. Dabar dėl to, kad per teisėjo atostogas nėra teisėjų, koks yra poveikis, mes jau nekartą pasakome apie tai, e, teisėjų atostogos, čia aš kalbu taip pat ir apie tai, ką mes vadiname baltosiomis savaitėmis, tai yra savaitės, kuomet nevyksta teismo procesai, mm, tai, nė, tai nėra kažkokie tai šventiniai laikotarpiai, tai tiesiog yra laikotarpiai, kurie yra taip suplanuoti, kad racionaliau vyktų teismo darbas. Uh, Ir tuo metu teismo procesai vyksta tik tai tuo metu, kai yra labai skubus atvejis, kai tai yra būtina. Aišku, visa tai yra derinama ir su praktika, kuri egzistuoja nacionalinėse sistemose. Tai yra tiesiog, kad e, visos teismų sistemos tinkamai veiktų ir uh, realiai, kad visi vienu metu daug maž galėtų a, turėti tam tikrą laikotarpį, kuomet nevyksta teismų procesai. Nes, a, aišku, jeigu kiekvienas teisėjas skirtingai atostogautų per metus, tai būtų daug sudėtingiau suplanuoti, sudėlioti visus, visas te, bylas, visus procesus. Taigi, Yra tos baltosios savaitės ir teisėjų atostogų laikotarpiai, bet tai nereiškia, kad teisėjai nedirba. Uh, ar, ar kad jie išvykę būtinai iš Luksemburgo. Teisėjai dirba, dirba nuolat ir tikrai daug daugiau nei eiliniai pareigūnai, ar, ar, ar jie būtų namuose, ar jie būtų biure, jie yra nuolatinėje tarnyboje realiai. Taigi, tikrai tie laikotarpiai, tai yra tokie laikotarpiai, kuomet, pavyzdžiui, teisėjas gali taip pat ir uh, savo darbę sutelkti dėmesį į tam tikras konkrečias bylas, kuriuose gal reikalingas didesnis darbas jiems ir, ir, ir nereikia jam tada išeiti į svarstymus, į pasitarimus, jis gali susitelkti konkrečiai į bylos nagrinėjimą. Dabar dėl tam tikro interesų konflikto, taip vadinamųjų tų atvejų, vyks, yra toks platus procesas. Uh, yra stengiamas reglamentuoti ir plat, visą išornę veiklą platesnė prasme, kaip ir komisijoje taip yra daroma. Taigi, Nuo 2019 metų jau veiksta sistema. Dabar kalbant apie darbą Luksemburgė, kad jis būtų patrauklus, tai taip, aišku, tas klausimas yra opus visoms institucijoms Luksemburgė, e, visos tos darbo sąlygos ir yra e, ir pragyvenimo lygis, aišku, yra daug brangesnis Luksemburgė ir būstas yra daug brangesnis ir kai kurios paslaugos yra tikrai daug brangesnės. Taigi institucijos dėl derina mm, savo metodus tarpusavyje, kad vienodai koordinuotai mm, būtų visose institucijose taikoma panaši sistema ir yra mm, pamastymų grupės suformuotas visas planas, yra visai lė rekomendacijų, apžvelgiant įvairius aspektus, kaip būtų galima pagerinti darbuotojų integravimą Luksemburgė, dar dirbant su Luksemburgo vietos valdžia, kad darbo vietos būtų tikrai patrauklesnės, yra vykdoma ir informavimo kampanija, kad būtų pritraukti jauni talentai, jauni absolventai, stengiamės iš tikrųjų spręsti tokius klausimus, kaip, sakykime, medicinos paslaugų brangumo klausimas ar, ar ir, ir panašus dalykai. Mes taip pat pristatome ir visus pranašumus, kuriuos siūlo um, Luksemburgo valdžia kaip paskatas, kurios galėtų pritraukti darbuotojus ir, ir, ir būstos rytyje ir taip toliau. Tai iš tikrųjų m, dirbama toje pamastymo grupėje tais klausimais, stengiamas ją dabar transformuoti į um, testinio darbo grupę, kuris sektų situaciją. Dabar dėl stažuočių neapmokamų. Uh, teisingai pranešė buvo primenta, teismas paprašė 550 milijonų. 250 tūkstančių, nes iš tikrųjų, iš tikrųjų iki šiol stažuotės buvo apmokamos tik atitinkamos tarnybose ir todėl teismas paprašė papildomų lėšų, kad būtų galima apmokėti kitas stažuotės, nors 2019 metų biudžetas jau yra tikrai labai smarkiai ap apkrautas ir taip daug, kurių reikės ką apmokėti, taigi mes nenorėjome to biudžeto dar labiau apkrauti ir, ir, ir stažuotės įtraukiant. Dėl stažuočių mes e, ketiname savo, kad, kad mūsų vidinės tarnybos pakeis ir taisyklės šiek tiek. Vai minuten. Kolegė Salafranka. Šešėlinių pranešėjų prašyčiau neviršinti dviejų minučių. Kolega Salafranka. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Teisingumo teismui. Iš tiesų galime konstatuoti, kad e, teismas per praėjusius metus išnagrinėjo daugiau bylų e, nuo 1400 bylų per metus pernai skaičius išaugo iki 1600 bylų. Tačiau kitose sritise e, yra tam tikras pablogėjimas pastebimas, pavyzdžiui, užbaigtų bylų yra mažiau negu tūkstantis, e, tai yra mažesnis skaičius lyginant su ankstesniais metais. Taip pat bylos nagrinėjimo trukmė išaugo ir praėjusiais metais bylos e, nagrinė, nagrinė, buvo nagrinėtos ilgiau negu, pavyzdžiui, 2015 metais, kai 16 mėnesių truko vienos bylos nagrinėjimas. Ir aš nežinau, ar jūs sekate, kas e, sekate Twitterį, e, YouTube ir kitus internetinius po, po, portalus, nes yra labai daug įvairių aktualių įrašų. Toliau dėl Brexit e, nėra daug konkrečių skaičių jūsų atsakymė 20. 63 Junktinės karalystės piliečiai dirba teisme įvairiose postuose ir uh, E, kokios yra perspektyvos tų jungtinės karalystės piliečių. Ir taip pat buvo užduotas klausimas dėl specialaus, e, specialaus pranešėjo užduotas klausimas dėl e, Brexit ir dėl galutinio termino. Jūs neatsakėte iš tą klausimą, tai norėčiau išgirsti. Kolega Klins. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau konstatuoti tokį dalyką, kad e, tikrai džiugu, kad visi generaliniai sekretoriai, išskyrus vieną, apsilankė pas mus. E, gaila, kad tarybos e, atstovo vėl nėra, kaip ir ankstesniais metais. Nežinau, ar mes jį kad nors pamatysime, bet viltis miršta paskutinė. Daug, daug klausimų kolegos jau uždavė teisingumo teismui, o aš norėčiau vis tik pakalbėti apie Brexit pasiekmes. Jūs atsakėte, kad turite specialų konsultantą, kuris jums turėtų padėti e, susitvarkyti su tomis pasiekmėmis ir taikyti atitinkamas priemonės, bet gali atsitikti taip, kad jums ateityje e, tai reikš žymiai daugiau darbo, nes Junktinės karalystės išstojimas iš ES e, iš tiesų pareikalaus iš jūsų tam tikrų sudėtingų sprendimų. Todėl aš norėčiau išgirsti detalių Mes kol kas neįsivaizduojame, kaip konkrečiai vyks tas Junktinės karalystės išstojimas. Jeigu jisai e, vyks pagal dabar susitartą sutartį, tai galbūt bus lengviau, jeigu ne pagal tą sutartį, bus sudėtingesnis procesas. Todėl norėčiau paklausti jūsų, ar jūs turite kažkokį įvertinimą, kažkokią prognozę, e, ką tai galėtų reikšti e, finansiškai jums. Dėl stažuotojų apmokėjimo jau buvo paklausta, bet e, noriu jūs, jums priminti, kad ombudsmenas yra aiškiai pasakęs, kad stažuotojai, e, kurie negauna atlygio, yra e, įrodymas, kad yra prastai administruojama institucija. Dėkoju, ponė pirmininkė, pabandysiu per dvi minutės paklausti. Visų pirma, norėčiau paklausti dėl tarybos ar tiesiog pasakyti e, savo pastabas dėl tarybos, nes nuolat iškyla problemos dėl tarybos e, skaidrumo ir yra labai sudėtinga patvirtinti biudžetą tarybos, biudžeto įvykdymą dėl to, kad trūksta bendradarbiavimo ir iš tiesų galima nuolat kartoti, kad mums reikia geresnio bendradarbiavimo su taryba. Dėl teisingumo teismo norėčiau paminėti vieną atvejį. E, buvo e, neseniai skandalas dėl, dėl teisėjo Karagas nes jis nuolat susidu, susidurdavo su interesų konfliktais, todėl aš norėčiau paklausti teisingumo teismo, e, kokiu priemoniu jūs ėmėtės, kad būtų geriau kontroliuojami teisingumo teismo nariai, kad neatsitiktų taip, kad e, kil, iškiltų tokie interesų konflikto atvejai kaip pono Karagas atveju. Dėl audito rūmų vėlgi yra vienas atvejis, kai ponas Pinksten, buvęs audito rūmų narys, O dabar, kai mes turime prieigą prie Olafo tyrimo dėl, dėl šio atvejo, galime pasakyti, kad e, trūksta sistemi, sistemiškos e, kontrolės, kaip e, institucijų nariai išleidžia lėšas. Todėl uh, E, norėčiau paklausti, ką jūs žadate daryti, kad būtų užkirstas kelias e, tokiems atvejams. Pirmininkė sako, kad mes dabar kalbame tik apie teisingumo teismą, o ne apie audito rūmus. Kolega Dijon. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti kelis klausimus. Pirmasis dėl e, Elgesio kodekso pasikeitusio. Man atrodo, kad jūs einate teisinga linkme, bet norėčiau užduoti. E, panašų klausimą kaip prieš mane kalbėjęs kolega, kaip jūs kontroliuojate e, Teisingumo teismo narius, kai jie pateikia savo finansinių interesų deklaraciją, ar tos deklaracijos apskritai yra tikrinamos? Ir ar jūs remiatės tik tai e, tą nario užpildytą finansų deklaraciją ir ieškote ir kitos informacijos? Taip pat norėčiau paklausti, kada bus, kada įsigalios naujos taisyklės, kada bus patvirtinta biudžeto įvykdymo e, rezoliucija dėl e, misijų e, yra įvertinimai, kiek reikės lėšų, bet kalbant apie visas stažuotės, kuriuose dalyvauja teisėjai, ar tos stažuotės tikrai yra būtinos jų darbui. Ir e, taip pat e, kitą klausimą jau uždavė kiti mano kolegos. Aš taip pat esu kalbėtojų sąraše, e, nors turėsiu išvykti į Vokietiją ir nesulauksiu atsakymo. O kaip Ko, kaip jūs grindžiate e, tokį dalyką, kad Teisingumo teismo nariai gauna e, korteles degalams užsipilti savo privatiems reikalams? Ar visiškai nekontroliuojate, e, kas naudojasi tomis e, kortelėmis? Ir e, toliau į Portugaliją, į, kon, į kongresą važiavo tikrai labai daug teisingumo teismo narių ir daug darbuotojų ir netgi 12 vertėjų. Mes klausėme, ar buvo E, ar e, buvote e, jūs sponsoriai kažkokių renginių, jūs atsakėte, kad teisingumo teismas ne, nebūna sponsorius, bet iš tiesų, jeigu vežėtės ne 12 vertėjų, tai atrodo, kad buvote sponsoriai ir atrodo, kad tai buvo e, tokių teismo e, narių kaip ir vakarėlis, išvažiuojama į išvyką. Ir Man labai gaila, kad neišklausysiu jūsų atsakymų, nes turiu išvykti, bet kolega Vohon perims pirmininkavimą. Dėkoju iš anksto. Padėkoti komiteto nariams už uh, užduotus klausimus, uh, kuriais yra uh, paliūdėjimas, susidomėjimas mūsų veikla. Noriu pasakyti, kad Palinks 16 metais, šiais metais išnagrinėtų bylų skaičius šiek tiek sumažėjo, tą galima paaiškinti sugriežtintais reikalavimais teisingumo teismui reorganizuotis po to, kai buvo įvykdytos, baigtos vykdyti, e, <clears throat> baigti vykdyti du pirmieji reformos etapai, reikėjo naujus teisėjus įtraukti į darbą, reorganizuoti veiklą, pakeisti kolegijų sudėti, todėl yra suprantama. Manau, kad per tą perinamį laikotarpį bylų nagrinėjimo apimtis šiek tiek sumažėjo. Be to, mes išvelgiame ir teigiamų tendencijų, kaip minėjau, bylos nagrinėjimo trukmė šiek tiek sumažėjo ir 18 metais jau matome, kad uh, išnagrinėtų bylų skaičius ir pradėtų nagrinėtų bylų skaičius, jų tarpusavio santykis yra teigiamas. Kalbant apie viešųjų ryšių politiką, buvo paminėta Twitterio paskyra 53 tūkstančius sekėjų, teismas turi Twitteryje ir iš tiesų tie sekėjai yra labai aktyvus. Tai yra labai įdomi detalė. Taip pat turime pastebėti, kad teismas pakankamai selektyviai viešina savo informaciją apie savo <clears throat> priimamus sprendimus ir renginius tam, kad ta Twitterio paskyra nebūtų užtvindyta nereikalinga informacija. Kalbant apie 63 kolegas Britus, kurie dirba teisme, mes atsakydami raštu jau e, paminėjome, kad teismas sekė, seka kitų institucijų pavyzdžių ir pranešė savo personalui e, apie tai, kad neatleidinės e, Junktinės karalystės piliečių įstojus Junktinė karalystė iš Europos Sąjungoje, išskyrus kai kurios išskirtinius šimtinius atvejus, ypač turint omenyje, kad teismo nutarimai vis tiek ir toliau ir po breksito, pavyzdžiui, turės būti verčiami į anglų kalbą. Dėl specialaus konsultanto samdymo, kurio e, paskirtis yra padėti teismui sekti visus įvykius susijusius su breksitu, e, klausimynė, pavyzdžiui, nėra informacijos susijusios su atrankos procedūra ir skelbimo apie atsilaisvinančią vietą darbo paskelbimo. Čia mes vadovomės 123 straipsnio nuostatomis dėl laisvų darbo vietų, bet čia nėra paprasta atsilaisvinusi darbo vieta, tai yra nauja konsultanto darbo vieta, todėl jai taikoma šiek tiek kitokia tvarka. Ponas Bredlis e, buvo pasamdytas atsižvelgiant į jo e, išskirtinę profesinę kvalifikaciją, kadangi jis yra sukaupęs labai daug patirties šioje srityje ir yra dalyvavęs Europos konvento darbo grupių veikloje ir atitinkamų sutarčių e, rengimo veikloje. Taip pat jis yra valstybės tarnautojų teismo narys ir dirba Europos parlamento teisės tarnyboje. Kalbant apie stažuotojų e, darbo arba stažu, e, apmokėjimą už stažuotės, ombudsmeno rekomendacijas teismas atsižvelgia ir jau e, keliari mėnesiai e, vykdomas atitinkamas, gyvenimas atitinkamas projektas, mums tik tai reikia iš biudžeto tvirtinčios institucijos gauti trečią finansavimo dalį. Kalbant apie narių interesų konfliktų e, priežiūrą ir kontrolę, jau esame pasitelkę atitinkamas galiojančias priemonės ir jos yra taikomos. Kontrolė yra susijusi su tam tikromis narių prievalėmis, pavyzdžiui, prievalė pateikti nedelsat informaciją apie tam tikrus interesų konfliktus, jeigu teisėjai priskiriama konkreti byla. Taip pat nauja prielaida, sus, prievalė susijusi su uh, e, specifinė informacija finansinių interesų deklaracijoje apie, pavyzdžiui, sumas, kurios yra investuotos uh, teisėjo į akcijos, obligacijas ir uh, e, įvairias, įvairius investicinius fondus. Ir prieš priskiriant atitinkamas bylas, teismo pirmininkas gali atlikti atitinkamą palyginamą analizę ir įvertinti galimą interesų konflikto grėsmę. Taip pat turime e, mechanizmą, e, e kurio, e, kurį gali pasitelkti kiekviena iš bylos šalių, kad teisėjas būtų nuo bylos nušalintas. E, <clears throat> Ir iš tiesų ta kontrolė yra užtikrinama susijusi su interesų konfliktais. Kalbant apie keliones narių, jos yra numatytos e, e, atitinkamai pristatomai veiklai. Pirmkas prašo apibendrinti ir baigti kalbėti. Taigi kelionės yra daugiausiai skirtos e, tarpusio ryšiams palaikytis nacionalinių teismų teisėjais, degalų kortelė asmeninėms reikmėms. E, Ji jokių papildomų išlaidų nesukelia teismo biudžetui. E, taigi tiek norėjau pasakyti. Thank you, Mr. Uh, Plako, for those. Uh... Ačiū, ponia Veko, už Jūsų atsakymus. Labai nudžiugino tai, ką Jūs pasakėte dėl Britų kolegų, kas atsitiktų su šiais darbuotojais breksito atveju. Dabar, jeigu dirbsime taip, kaip iki šiol, tai nebaigsime ir antrą valandą, tai turėtumėm tikrai paspartinti tempą. Deja, todėl labai paprašysiu. Uh, auditorumų generalinio sekretoriaus apsiriboti penkiomis minutėmis. Ir sausio 29 dieną um, specialus uždarų durų posėdis auditorumų vadovų dėl auditorumų mm, nario bus iš Belgijos. Kolegos, noriu priminti jums tai tiesiog, kad jeigu turėsite kokių klausimų, uh, Dėl to turėsite galimybę sausio 29 aptarti šį klausimą konkrečiai. Prašom, generalinis sekretorius. Sekretoriu. Ačiū. Dėkuoju visiems parto, parlamento nariams. 17 metais mes Parengėme 93 ataskaitas, specialias ataskaitas, įvairias analizės, informacinius, taip pat rengėme informacinius dokumentus. 507, 5070 darbo dienų buvo skirta šiam darbui, buvo ir trečių šalių atstovų kas e, galbūt būtų svarbu, tai būtų jaunimo nedarbas, geležinkeliai, bendras e, dangus, jaunų ūkininkų situacija, imigracijos karštie taškai, tai būtų gal tokie svarbesni klausimai. Ekonominė valdysena taip pat paskelbėme informaciją ir dėl Graikijos krizės Taip pat atlikome Europos teisingumo teismo darbo peržiūrą ir dirbame su Europos parlamentu labai glaudžiai. Slėnė Lazaro pristatė mūsų darbo programą. Buvo bent 60 pristatymų parlamente, taip pat buvo daug ir dvišalių sutikimų su parlamento atstovais. Mes galvojame, kad toks glaudus bendarbiavimas padeda mm, mums numatyti, kokie yra parlamento poreikiai. Taip pat padeda mums geriau pristatyti atliekamų, mūsų atliekamų auditų rezultatus. E, dėl pagrindinių rodiklių, jie yra tikrai geri, vertinimas yra nuodugnus ir tikrai patvirtinimas yra aukšto lygio ir žiniaslaidoje labai daug buvo pateikta informacijos 2017 metais. Aš manau, kad tai padeda mums priartėti prie piliečių. Norėčiau pasakyti, kad 14,6 mėnesį yra skiriama vidutiniškai ataskaitai kai tai parengti. Taigi dar nepasiekėme tų 13 mėnesių, ko reikalauja finansinis reglamentas. Aš žinau, kad šis, šiam komitetui tikrai yra įtin aktualus tas klausimas. Ir auditorumai taip pat atsiveria išorės pasauliui, ypač akademiniam pasauliui mes tengiamės e, plačiau papasakoti apie savo darbą, stengiamės įtin e, pasiekti jaunimą. Uh, Buvo visa eilė iniciatyvų, kurias vykdėme su universitetais bendarbiaudami. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, turime ir nemažai e, moterų e, aukštose pareigybėse, apie 37 procentai yra ir, ir, ir direktorių postuose, vadovų, vadovaujančiose postuose taip pat. Aišku, dar reikia daug nuveikti šioje srityje. Mm, mes turime stengtis gerinti tą situaciją, tačiau turiu pasakyti, kad Pagal naują lygių galimybių planą mes esame nustatėme kvotą, kad visose vadovaujančiose pareigose būtų bent 40, būtų 40 procentų moterų ir tikrai sieksime to ateityje. Mes labai kruopšiai prižiūrime savo išlaidas. 95 procentai biudžeto vidaus išorės auditai atlikti, rezultatai yra tikrai pozityvūs. Taip pat dirbame su EMA sistema. Turiu pasakyti, kad 2017 metais mes įvykdėme savo misiją padėti parlamentui ir prisidėti prie sąskaitų tvarkingumo užtikrinimo. Uh, Taip pat atlikome ir organizacinės įvairias reformas tam, kad geriau atitiktumėm naujus finansinius išlaidų planus, kad būtų galima geriau prižiūrėti įvairias priemonės. Ir pasirūpiname, kad tinkamai būtų pateikti mūsų atsakymai į klausimus, kad būtų visi priedai pateikiami, kad informacija būtų tikrai išsami ir detali. Ačiū. Sveikiname, tikrai neviršėte kaip tik penkių minučių, puiku, toliau pranešėja ponia Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Dar kartą noriu atsiprašyti už kolegą, kuris susirgęs ir todėl negali dalyvauti posėdėje, todėl aš jį pavaduoju. Visų pirma, norėčiau paprašyti daugiau detalių, kadangi labai atidžiai stebime tą klausimą, taigi norėčiau pasirauti dėl jūsų bendarbiavimo su Olafo, nuo administracinio susitarimo, taip pat jūsų bendarbiavimo su Europos prokuratūra. Naujaja, ar jūs galėtumėt pasakyti, kaip vyksta dėrybos šioje srityje, kokie yra susitarimai sudaryti? Aišku, nesileisiu detalės dėl visų klausimų, bet visgi norėčiau šiek tiek patikslinimo dėl, dėl planuojamų auditų, kurių tikslas panalizuoti a, narių dalyvavimą, nedalyvavimą ir a, darbą misijose, ar, ar yra jau kažkas tai patvirtinta, kažkas padaryta, mes tikrai labai atidžiai stebime tą klausimą, taigi labai prašytumėm visos informacijos, kurią turi audito rūmai, kad galėtumėm e, su jie geriau susipažinti. Dabar dėl lygių galimybių vyrams ir moterims e, ir dėl darbuotojų atlyginimo atlyginimų, čia vėlgi tikrai reikėtų daugiau pastangų dėti, reikia priminti dar kartą valstybėms narėms, kad jos privalo pasirūpinti, kad daugiau moterų būtų skiriama, kad iš tikrųjų būtų to lygus pasiskirstimas bent jau kandidatų, kad būtų po 50 procentų abiejų lyčių. Uh, Ir, na, džiugu yra, kad taikomos priemonės šią srityje, bet norėtumėm daugiau patikslinimo. Jūs minėjote kvotą, bet tai 40 procentų jūs minėjote, tai ir jūs minėjote, kad tikimės, tikitės pasiekti 40 procentų moterų vadovančiose pareigybėse, tačiau kada tai padarysite? padarysite, kada planuojate to pasiekti ir visgi mes norėtumėm, kad kvota būtų 50 procentų. Toliau Dėl išorės ekspertų pagalbos yra numatyta keli milijonai, ypač bankų srityje. Mes galvojame, ar kaip planuojama tas lėšas panaudoti. Gal geriau lėšas būtų skirti ne išorės ekspertam, o uh, gal geriau būtų ekspertus savo institucijos viduje labiau apmokyti, parengti, turėti tokius e, reikiamas ekspertinės žinias viduje. Galbūt reikėtų galvoti apie tai paskirimo atrankos e, procesuose, kad iš tikrųjų turėtumėt specialistų, kurie galėtų užsimti specifiniais e, svarbiais klausimais. Uh, Aš paminėčiau gal du atvejus, apie kuriuos žinau, bet aš įsivaizduoju, kad yra ir daugiau tokių atvejų. Aš generalinį sekretoriau teiraučiau, teiraučiau, kaip mm, audito rūmai planuotų spręsti problemą dėl interesų interesų konflikto bendrai, kad tikrai nebūtų nei šešėlio abejonės. Ir aš kalbu ne vien tik tai apie tą taip vadinamą sukamųjų durų reiškinį. Um, kuomet iš valstybinio perinama į privatų sektorių ar atvirkščiai iškart, bet ir bendrai apie interesų konfliktus plačiau, kad tikrai nebūtų jokių klausimų, jokių abejonių. Gal reikėtų galvoti apie didesnį mobilumą tarp auditų parlamento rūmų narių, tarp skirtingų sričių, tarp skirtingų temų. Gal tokiu būdu būtų galima už, už, užtikrinti, kad būtų mažiau interesų konflikto. Ačiū, generalinis sekretoriau, gal dabar atsakytumėte į klausimus. Eh, eh. Labai ačiū visų pirma dėl Olafo. Susitarimas tikrai jau yra pasistumėjęs pakankamai uh, gerai priekiai ir noriu pasakyti, kad e, net ir iki to naujo susitarimo, kurį tikrai jau greitų metų, tikiuosi, pasirašysime, turėjome mm, įprastinį, normalų bendradarbiavimą su Olafu. Kai kurias apmokymų dienas mes rengėme bendrai, keitėmės tam tikrą uh, patirtimi ir, ir, ir tas iniciatyvas vis atnaujindavome. Tikrai susitarimas jau beveik užbaigtas. Dar yra kai kurie momentai dėl Europos prokuratūros, ką reikia išspręsti, bet tikrai manau, kad um, tai turės didžiulio poveikio ir mūsų, ir Olafo mm, darbo, ypač kai eina kalba apie sukčiavimo bylas, kurias mes nustatome savo, pavyzdžiui, darbe. Uh, ką paskui Olafas galėtų nagrinėti. E, iš tikrųjų, e, reikėtų galbūt daugiau laiko, kad galėtumėm išsameu pakalbėti apie mūsų bendradarbiavimą su Olafu ir e, Europos prokuratūra, bet dar mes turėtumėm truputėlį lukterti, kad paaiškėtų, kokie, koks bus konkrečiai Europos prokuratūros vaidmuo. Uh, Dabar dėl auditų rūmų vieno buvusio nario atvejo, kadangi, kaip pirmininkas jau pasakė, 29 dieną bus specialus posėdis, tai aš gal tada nesileisiu daugiau detalės šio klausimu. Tačiau turiu pasakyti, kad nuo 2016 metų audito rūmai deda labai didelės prasmingas prie, pastangas, priemonės įdėgia, kad užtikrintų iš tikrųjų, kad būtų daug geriau, efektyviau dirbama, pavyzdžiui, dėl misijų paskirimo, dėl vairuotojų paskirimo į misijas. Iki 2018 metų vasario buvo buvo skyrius, kuris tvarkė misijas, dabar visas misijas ir narių, ir viso personalo tvarko generalinio sekretoriaus biuras yra visi patikrinimai atliekami ir prieš misiją, ir po misijos, viskas yra standartiniai procedūra visiems. Anksčiau, kaip minėjau, narių misijas tvirtino pirmininkas, o dabar yra vienas bendras skyrius, tikrai sistema daug patikimesnė, geresnė. Uh, Ir dabar yra daug daugiau tikrinama parametrų nei anksčiau. Taip pat turiu paminėti, e, kad Olafo ataskaitoje nekalbama apie sisteminės problemas auditorumų darbė šioje srityje. Yra minimas tik tai vienas konkretus atvejis. Toliau dėl lygių galimybių E, mintis dėl to, tos 40 procentų kvotos yra štai kokia. Kai kuriuose sritise, pavyzdžiui, administracijos darbo, vertimo raštų srityje mes jau esame pasiekę 40 procentų kvotą, kai kuriuose vadovaujančiose postuose taip pat, kai kur net ir virš esame tą kvotą, tačiau gal prastesnė situacija yra audito narių tarpe. Yra, aišku, yra įvairių hipotezių, kada kas gal išeis į pensiją ir taip toliau, bet to, aišku, reikia nepamiršti, kad e, svarbiausias kriterijus yra nuopelnai Ir visgi mes tikimės palaipsniui pasiekti tos kvotos. Dabar dėl bankininkystės srities. Čia mes dirbame trimis frontais vienu metu. Stengiamės visų pirma sustiprinti ir savo darbuotojų kompetenciją viduje institucijos. Mes akivaizdu, kad turime mokytis jau dirbdami darbo vietoje mm, dėl bankų pertvarkymo kol kas e, nėra labai daug dar nuveikta. Didžioji dalis ekspertų, mm, aišku, mm, e, dirba su Europos centriniu banku, taigi susirasti ekspertų nelengva, bet mes sugebėjome kelis jau pasisamdyti. Uh, Taigi aš jau minėjau mokymus vidinius ir taip iš tikrųjų, aišku, mums reikės ir ekspertų iš išorės, bet manau, kad tai mums leis geriau atlikti savo auditavimo darbą. Mes galėsime, aišku, palaipsniui dirbdami ir viduje stiprinti savo kompetencijas. Dabar dėl interesų konflikto. Nežinau konkrečių atvejų, apie ką jūs užsiminėte, aš taigi sunku būtų konkrečiau atsakyti, Tačiau nariai privalo užpildyti deklaracijas, aišku, yra ir Elgesio kodeksas. Jeigu narys atsiduria galimai interesų konflikto situacijai, jis turi pasitraukti, tai Man atrodo, visos e, sistemos tinkamai veikia auditorumuose. Jeigu jūs norėtumėt, kad kažką konkrečiau pakomentuočiau, aš mielai tai padarysiu. Ačiū generaliam sekretoriui. Dabar šešėliniai pranešiai po dvi minutės kiekvienam. Salafranka, prašom. Sí, eh,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 aktų rengimas užtruko 13 mėnesių, iki galutinio užbaigimo e, užtruko 16 mėnesių, tai reiškia taip pat e, pablogėjimą. E, 75 procentai specialių ataskaitų buvo e, parengtos per e, sutartą laikotarpį, tai tarsi yra teigiami dalykai, tačiau turėčiau specialių tokių klausimų iš mūsų klausimino, kur man atrodo, kad jūsų atsakymai nėra tinkami. Dėl socialinių tinklų nėra jokių e, duomenų apie tai, kiek jūs e, vertinate informaciją socialiniuose tinkluose. Norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. Toliau 15 klausimas dėl apmokestinamos veiklos. E, nėra pateikta jokio atsakymo. E, buvo daug veiklos iškelta į išorę, kad tokiu būdu būtų sutaupytos lėšos personalui, tačiau jūs nepateikėte jokių konkrečių skaičių. 37 klausimas, kur eina kalba apie komandiruotės. E, čia yra remiamasi 2014 metų duomenimis ir kol kas neaišku, e, kokia yra situacija 2017 metais. Toliau ponas Klins, kitas ir šešėlinis pranešėjas. Um, auf Seite 20. 20 ataskaitos puslapyje jūs e, kalbate apie vadinamąjį Secure Workplace e, Project tai yra saugios darbo vietos projektą, kuris kainavo virš milijono eurų. Tai norėčiau paklausti, e, koks yra šito projekto tikslas ir tai yra, ar tai yra toks vienkartinis projektas, ar, ar tos lėšos e, panaudotos tam projektui kartosis ir kitais metais. Toliau kitas klausimas, ar yra kažkokie santykiai tarp Europos audito rūmų ir tarp audito institucijų e, valstybėse narėse ir kokie tai yra sa santykiai. Ar jūs esate tokia kaip ir veiklo veiklos ašis, e, kad, galėtų, kad e, valstybės narės galėtų per jūs keistis gerąją patirtimi. Ir taip pat, e, naudodamasis progą, norėčiau Jums padėkoti, kad Jūs vis tik palaikote parlamento norą pagreitinti biudžeto įvykdymo procedūrą ir mes tikimės, kad kitais metais jau galėsime taikyti naują planą visoms institucijoms. Toliau ponas Javo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš bandysiu taupyti laiką ir, ir kalbėti e, trumpiau. Aš pateikiau savo išvadas, bet e, e, mes nagrinėsime specialius atvejus uždarame posėdėje. E, pone Garsė, jūs paminėjote atskirus atvejus, bet e, nemanote, kad tai yra sisteminė problema, bet man netrodo, kad jūs pateikėte aišku atsakymą, kad tai yra individualus atvejai, o ne sisteminė e, klaida. E, vis tik tai reikėtų paklausti, ar yra kažkokia e, sisteminė kontrolė e, audito rūmų narių. E, Ir aišku, aš pritariu Jums, kad tai buvo specifinis individualus atvejs susijęs su vienu auditorumų nariu, bet e, norėčiau paklausti, ar Jūs ir toliau tęsite sisteminę visų auditorumų narių kontrolę, ypač dėl to, kad jie piknaudžiauja fondų lėšomis, e, atsižvelgianti tai, kas buvo atrasta e, aptarto atvejo atveju. atveju. Aš nebeturiu papildomų klausimų. Visi buvo užduoti. Ačiū. Okay, tai tuomet e, suteikime žodį generaliniam sekretoriui, kad jis pateiktų atsakymą. Eh, Dėl socialinių tinklų. E, Twitteryje E, yra virš 7 tūkstančių mūsų e, sekėjų. YouTube yra e, dar didesnis skaičius sekėjų. Aišku, mes negalime dabar palyginti skaičių su ankstesniais metais, kiek padaugėjo tų mūsų sekėjų skaičius. Toliau dėl 15 klausimo dėl tarnautojų. kurie turi kitus e, pajamų šaltinius. Nėra kitų pajamų šaltinių. Buvo atvejai, kai mes vieną buvusi tarnautoją e, pakvietėme dalyvauti vienoje komisijoje e, ir ten buvo tiesiog jam kompensuotos kelionės ir nakvynės išlaidos. Toliau dėl 33 klausimo. dėl užduočių perkelimo į išorę kitoms įmonėms, e, į, komisiją, į tam tikroms komisijoms viešosioms institucijoms. Mes, pavyzdžiui, perkeliame tokias išlaidas kaip apmokėjimo veikla, vykdome ne mes patys. Tai yra e, tokios veiklos, kurios nėra tiesiogiai susijęs su audito rūmų veikla. Ir tokiu būdu mes bendradarbiaujame su kitomis institucijomis, o e, komisijos mokėjimo tarnyba yra e, toksai skyrius, kurio paslaugomis gali naudotis visos institucijos. Už ir už šitas perimtas užduotis mes turime uh, E, tarsi atsilyginti tokiu būdu, kad perkeliame postą, tokiu būdu mažiname savo personalo skaičių, kad galėtume būti veiksmingesni ir, ir galėtume vykdyti savo tiesioginę veiklą, tai yra audito veiklą. 37 klausimas. Audito rūmai labai kruopšiai dirbo tam, kad gautų EMAS aplinkosaugos sertifikatą ir tas darbas reikalauja e, iš visų, kad visi laikytųsi atitinkamų standartų. Taip pat mes parengėme e, specifinę ataskaitą apie EMAS, kurią mielai perdosime jums. Tuomet jūs galėsite matyti visas priemonės, visus rodiklius ir taip toliau. Yra planuojama ir kita veikla. Pavyzdžiui, mes norime e, pradėti projektą, e, kurio metu iš savo institucijos visiškai, e, savo instituciją visiškai atsisakytume plastiko. Dėl saugios darbo vietos projekto tam buvo skirta 1,7 milijono, tai buvo tokia vienkartinė įmoka, e, kuri buvo reikalinga tam, kad e, audito rūmų pastatas būtų aptvertas tvora ir kad būtų pastatyti atitinkami įėjimo vartai. Ispanijos policija ir Luksemburgo policija, policija bei Interpolas e, mums čia padėjo savo ekspertinėmis žiniomis, e, pasidalino savo patirtimi, taip pat e, įrengėme stebėjimo kamerų sistemą. Dar liko keletas detalių, kurias reikės įgyvendinti, pavyzdžiui, vidinė garsiakalbių sistema, uh, kuri e, turėtų veikti, jeigu, pavyzdžiui, iškiltų būtinybė evakuoti darbuotojus. Bet tai taip pat bus e, vienkartinė e, įmoka, tokios vienkartinės išlaidos. Dėl bendradarbiavimo su tarp audito rūmų ir valstybių narių institucijų, tai yra reglamentuojama sutartise. Audito rūmai e, atlieka daug misijų valstybėse narėse ir ten mums padeda valstybių narių audito institucijos. E, bendradarbiavimas vyksta lankščiai, kasmet vyksta e, audito rūmų pirmininkų susitikimas Luksemburgė, taip pat yra daug darbo grupių ir mes palaikome nuolat ryšius dėl tam tikrų specifinių temų. Pavyzdžiui, e, keičiamės informaciją, e, keičiamės praktikomis. Yra e, nacionalinio audito rūmų tarnautojai, kurie atvyksta pas mus arba mūsų darbuotojai vyksta į valstybės narės ir kad glaučiau bendradarbiautų su nacionaliniu audito rūmų atstovais. Toliau dėl pono Javort klausimo, ar ta problema turi tokį sisteminį pobūdį. Aš kalbu apie Olafo ataskaitą ir joje nebuvo jokio jokios kalbos apie kažkokią sisteminę problemą. Buvo paminėtas tik konkretus pavienis atvejis ir Olafas nekvestionuoja visos sistemos. Auditorumų pirmininkas jau paskelbė, kad bus atliekamas tyrimas, e, kaip veikia, kaip veikia senoji ir e, veikia naujoji sistema ir tikiuosi, kad audito rūmų pirmininkas ponas Lenė jums galės kažkada pristatyti rezultatus. Dėkoju e, generalinį sekretoriau už tai, kad atsakėte į mūsų klausimus ir kad jūs būtų gerai, kad jūs pateiktumėte kolegoms daugiau informacijos, jeigu jiems jos reikia. E, dabar liko keturios kitos institucijos, galbūt mes jas galėtume išnagrinėti visas e, kartu ir generaliniam sekretoriam suteiksiu po penkias minutės, pradėsime nuo, eko, nuo ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto. Uh, E, žodį suteikiu jo generaliniam sekretoriui. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad 2017 metais komiteto veikla buvo grindžiama e, teisėkuros įgaliojimų kryptimi 150 nuomonių ir pranešimų parengėme siekdami ne tik bendrauti su kitomis institucijomis, tačiau taip pat ir su vietos lygmeniu, darbuotojų, darbdavių asociacijomis ir kitais pilietinės visuomenės atstovais. Komitetas taip pat parengė labai e, daug įvairių iniciatyvų ir gyvendino susijusių su vietos bendruomenėmis valstybėse narėse siekiant e, E, artimiau bendrauti su e, atskiromis pilietinės visuomenės grupėmis. Kelis konkrečius pavyzdžius pateiksiu. Vykdėme komisijos surink konsultacijas dėl Baltos knygos apie Europos ateitį. Buvo suorganizuota šiame kontekste 27 diskusijos valstybėse narėse, kuriuose dalyvavo daugiau nei 2000 dalyvių. Taip pat e, buvo aktyviai dalyvaujama Europinio semestro priemonėse ir socialinio ramščio iniciatyvose. Kitas svarbus elementas buvo susijęs su bendra su iniciatyva, e, su, su komisija bendrai sukurta e, interneto platforma, kurią galima sekti visus teisėkuros darbus. Viešų ryšių kontekste reikia pabrėžti, kad ženkliai padidėjo mūsų sekėjų skaičius Twitteryje ir Facebook'e 20-24 e, procentais. E, e, turime dabar 30 tūkstančių sekėjų maždaug. 97,5 procento panaudojame biudžeto lėšas ir tuo mes tikrai didžiuojamės, nes šis skaičius atspindi pakankamai griežtą biudžeto drausmę, kurią taikome savo pačiu atžvilgiu, taip pat didžiuojamės tuo, kad e, e, auditorumai neturėjo mums jokių specifinių pastabų dėl biudžeto vykdymo. Keli žodžiai apie personalą. 17 metais 1 procentų sumažinome darbuotojų skaičių pagal 13 metų tarp institucinį susitarimą. Iš viso turime 59 59, 59 etatais mažiname savo darbuotojų skaičių, tai yra 8,9 procento, perdavėm taip pat ir parlamentui dalį savo darbuotojų. Tai reiškia, kad e, <clears throat> E, taip pat ir vadovaujamėse postuose turime 50 procentų moterų, aukščiausioje grandėje, vidurinėje grandėje 53 procentus, taip pat stiprino bendarbiavimą su Europos parlamentu, 14 metais pasirašėme, tiksliau 13 pasirašėme atitinkamą susitarimą e, dėl glaudesnio bendradarbiavimo su atskirais parlamento komitetais, e, tačiau be to plėtojami ir dvišaliai kontaktai, kontaktai tarp pranešėjų bendradarbiavimas su regionų komitetu 17 metais buvo įvertintas bendradarbiavimo susitarimas, kuomet buvo, pavyzdžiui, bendrai užsakomas vertimo raštų paslaugos, dalyjamasi patalpomis ir saugumo darbuotojais. Tai yra taip pat labai svarbus aspektai, taupant mokesčių mokėtojų pinigus, mums kelia susirūpinimą du aspektai. Dar vienas, kurį paminėsiu vėliau. Vis dar e, daug išleidžiama pinigų e, informaciniams technologijoms. E, tiksliau nepakankamai, tai 3 procentus tik išleidžiama, kitos institucijos 7, Kitas aspektas, kuris kelia nerimą, yra susijęs su pastatais ir e, posėdžių salėmis e, kartu su e, komisija mes bandome susitarti dėl Van Merlan pastato perdavimo ar bendro naudojimo komisija, tačiau ketina priimti sprendimą tik 21 metais. Dar keletas žodžių apie priekabiavimą, nes e, sklando atitinkami gandai. Noriu pasakyti, kad mūsų institucija šis klausimas vertinamas labai rimtai. Noriu paminėti atskiras iniciatyvas. Pavyzdžiui, pirmininkas aktyviai ėmėsi iniciatyvos ir e, frakcijų pirmininkai greitų laikų turėtų baigti, e, turėtų būti baigta vykdyti atitinkamą reformą E, siekiant užtikrinti e, ir dėkti prevencinės priemonės, apsaugant e, darbuotojus nuo priekabiavimo, taip pat apsaugoti siekiant informatorius. Mes šiais metais pasitelkėme etikos konsultantą, pasamdėme siekiant, e, tikrai e, bandoma įteikti, kad e, administracija, vadovybė bando personalą kažkaip užčiaupti, kad jie nepraneštų apie darbo vietoje patiriamus sunkumus ir pagamas iš tiesų taip nėra. 2016 metais kilo tam tikros įtampos tam tikrose mūsų institucijos struktūrose. Negaliu jums pateikti daugiau informacijos dėl konfidencialumo reikalavimų. Turime apsaugoti savo kolegas. Šiuo metu yra vykdomi tyrimai. Įmamas atitinkamų veiksmų, žmonėms teikiama medicinė, psichologinė, administracinė pagalba, neatmetant ir jokių kitų e, priemonių, nes uh, mūsų institucijos vienybė ir atitinkamas darbo sąlygų sudarimas yra būtent tos vertybės, kuriams ypatinga dėmesį skiria mūsų institucija. Ačiū. Pereikime prie regionų komiteto, panas Burjanek, generalinis sekretorius dabar kalbės. Ačiū. Ačiū vicepirmininkė, ponia Von, ačiū gerbiami parlamento nariai, labas rytas. Sveikinuosi su ponė Ela Sentel, kurie pavaduoja pranešėją. Aš trumpai trumpai kalbėsiu, nors administracinių detalių yra daug, bet trys pagrindinės temos galbūt tada trumpai Mm, visų pirma, tai pasirengimas 2019 rinkiminiams metams. Mes jau pradėjome 17 metais tą pasirašymo darbą. Visų pirma, buvo sudarytas mm, bendradarbiavimas sutarimas su mūsų broliais ekonomikos socialinių reikalų komitete, bet taip pat ir su jumis. Ir e, tikrai glaudžiai bendradarbiavimas su Europos parlamentu. Mm, ši 2019 vasarį mes švesime penkmetį to bendarbiavimo. Taigi, trumpai dabar pristatysiu mūsų bendarbiavimą į ateitį. Visų pirma, ką mes nuveikėme 2017, rengiantis rinkimams 19 metų, liko tik šeši mėnesiai jau iki Europos parlamento rinkimų. Ir kaip pirmininkas Tajani nesiniai paminėjo, eina kalba apie vietos demokratiją, europinę demokratiją, apie e, pagrindinės e, demokratinių rinkimų linijas. Taigi aš norėčiau paminėti, kokia yra tarp institucinė sinergija, kurio užtikriname ir politinių, ir administracinių lygmenių dirbant e, tarp mūsų komunikavimo generalinių direktoratų. E, tarp institucinės kampanijos pagrindų e, Valkarsys ją pristatė, Europos regionų komitetas yra jūsų partneris ir iš tikrųjų derinamos mūsų iniciatyvos. Mes uh, per savo socialinę žiniasklaidą ir per įvairius renginius e, prisidedame prie kampanijos ir iš tikrųjų taip pat užtikrinti dialogą su piliečiais ir mūsų nariai, aišku, dirba savo regionuose su piliečiais. Aš noriu padėkoti biudžeto institucijai už parmą 108. 80 piliečių dialogo iniciatyvų mes praeitais metais surengėme Valstybėse narėse taip pat parengėme ir internetinę programą, apie 40 tūkstančių piliečių pasiekėme tiesiogiai. Da, kas yra svarbiausia, mes pasiekėme jaunimą, tuos, kurie pirmą kartą balsuos ir iš tikrųjų rod, tai rodo didžiulį aktyvumą, pasirinkimą eiti balsuoti. Um, Europos parlamentas ir mūsų komitetas 2017 ir 2018 metais surengė Eurokom, tai yra didžiausias komunikavimo kampanijos renginys Briuselėje modeliai ir čia kartu su jumis mes suformavome tikrą alijansą, daugiau kaip 1500 decentralizavimo, de, decentralizuotų komunikavimo atstovų prisijungė. Iš tikrųjų tai labai svarbu, tai, tai paskatins rinkėjus balsuoti, nes e, tiesiogiai, tiesiogiai bus vykdoma veikla. Toliau dėl komunikavimo programos mes e, plėtojame savo bendrabiavimo sustarimą ir vasarį švesime e, jo penkmetį ir todėl jums kai kurią naujausią informaciją pateiksiu dėl politinės uh, politinio bendradarbiavimo, mūsų specialiųjų komitetai, e, frakcijų vadovai bendradarbiavo ir tai pagerino mūsų darbo kokybę. Ir labai svarbu, kad mes dirbome ir dėl bendrų klausimų, apjungėme savo pastangas. Manau, kad tai yra labai svarbu, galvojant apie tolimesnį strateginį planavimą. Pavyzdžiui, dėl daugiametės finansinės programos labai džiaugiamės, kad 1,53 procentų įmokų yra a, siūloma ir e, regionų merų a, raginimas yra suformuoti a, tikrą alijansą, tokį tikrai sanglaudą užtikrinantį um, procesą, kur rinkėjai būtų apjungti ir tikrai galėtumėm pristatyti solidarumo savoką. Visi regionai toliau gausi sanglaudos teikiamą naudą ir tai bus labai svarbu. Regioniai projektai bus toliau įgyvendinami, kas yra nepaprastai svarbu mūsų piliečiams, kai žinote, dažnai piliečiai mūsų klausia, ką Europa daro dėl jų mes turime nuoseklų ir uh, rezultatų planą, veiklos planą, dirbame su regionais per EPRS, yra uh, mūsų darbuotojai dirba ir tai irgi mūsų indėlis į tą tokį holistišką bendarbiavimą, prisidedant visiems prie bendro projekto ir aišku, mūsų pirmininkas visam tam darbui vadovauja ir artėdamas prie savo pasisakymo pabaigos, labai trumpo pasisakymo pabaigos norėčiau pasakyti, kad kartu su jumis mes norėtumėm suformuoti naują poziciją, kokia turėtų būti tolesnė perspektyva mūsų bendradarbiavimo. Mes norime stiprinti dialogą su piliečiais, nes tai bus labai naudinga ir jums europinių lygmenių pasiekiant rinkėjus ir mums vietinių lygmenių bendradarbiaujant. Ir iš tikrųjų regioninės valdžios indėlis, manau, labai svarbus. Taigi tas, ta perspektyva į ateitį, tas planas į ateitį yra labai svarbi. Mes toliau sieksime labai glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir labai nuoširdžiai Jums dėkoju už šią galimybę kreiptis į Jūs ir dabar esu pasirengęs atsakyti Jūsų klausimus. Danielo from the Ombudsman. Ačiū, gal dabar ponia Daniela iš ombudsmenės biuro galėtų pasisakyti. Na, a... Ačiū pirmininkė, man tikrai didžiulė garbė kreiptis į jūsų komitetą ombudsmenės vardu pirmą kartą. Tai darau nuo to, kai šių metų rugsėjo pradėjau eiti generalinės sekretorės pareigas kalbant, buvau atsakinga už personalo ir finansinius klausimus. Prieš tai aš norėčiau informuoti Jūs apie pasikeitimus dėl mūsų pagrindinės veiklos, kuri nuolat plečiasi, o po to dar norėsiu aptarti ir kai kurios vidinius klausimus, pavyzdžiui, mūsų pastangas paminėti, kad būtų galima pagerinti mūsų darbo efektyvumą ir veiksmingumą. Taigi dabar, kalbant apie mūsų pagrindinį darbą, 2017 metais mes toliau Siekėme gyveninti ombudsmino strategiją, kurios tikslas yra užtikrinti didesnį mūsų darbo aktualumą, poveikį ir matomumą, e, tarnaujant ES piliečiams, ypač siekiant užtikrinti jų teisę apginti, apginti savo teises, kuomet yra pažeidimai iš ES institucijų pusės. 2017 metų e, metais nuolat daugėjo e, mūsų e, Twitterio, Instagramo paskirų sėkėjų. Mes suprantame, aišku, kad mūsų dydis yra ribotas, ištekliai riboti, taigi mes stengiamės to, pasiekti to daugiklio poveikio, kad mūsų perteikiama žinia vėliau būtų kitų perteikiama platesniai auditorijai, užtikrinant mūsų matomumą. Dėl viso to padidinto matomumo mes gavome, aišku, daugiau skundų e, per tą kadenciją ir atitinkamai teko pradėti daug daugiau tyrimų. Uh, tyrimų apimtis yra labai skirtinga. Aš paminėčiau tris pavyzdžius, kurie, man atrodo, atspindėtų, kokį poveikį mm, mes ombudsmenės veikla galime užtikrinti. Pavyzdžiui, EIVT e nemokamų stažuočių klausimas labai aktualus, buvo aptariamas ir mm, Austrijos jaunuolio buvo toks skundas pateiktas ir buvo užbaigtas tokia praktika EIVT. E buvo daug konsultacijų po, to, po, po skundo, kurį gavome ir iš Ispanijos taip pat. Um, um, Europos maisto saugos agentūros. Uh, atveju buvo skundas dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų, kad nepateikiama pakankamai informacijos. Tai buvo skundas, kurį pateikė Prancūzijos um, asmenys. Ir mes galvome, kad tai yra labai svarbus klausimai ir aš norėčiau paminėti dar tris tokius strateginio pobūdžio tyrimus, pavyzdžiui, tarybos teisėkurinio darbos atskaitomybė, galimybė neįgaliems asmenims pasirinkti siekti komisijos internetinės priemonės, prieiti prie jų, Europos medicinos va, vaisto agentūros darbas su vaistų kūrėjais prieš jiems pateikiant leidimus E, prašymus gauti leidimus pateikti į rinką vaistus, tai yra ta veikla iki e, paraiškos pateikimo, tai vadinama. Um, institu koks yra lygis, kiek um, ombudsminės nu, rekomendacijų yra laikomasi institucijose, tai yra 85 procentai 2017 metais. Dabar perėsiu prie vidinių klausimų, tai yra mūsų pastangos pagerinti mūsų biuro darbo efektyvumą ir veiksmingumą. Mes galvojame, kad tai yra labai svarbu, siekiant sustiprinti mūsų galimybę geriau vykdyti savo pagrindinę veiklą ir ją plėsti. Noriu um, su džiaugsmu pareikšti, kad 2017 metais mes mes sugebėjome užtikrinti 95 beveik procentų biudžeto vykdymo lygį. Toliau ombudsmenė patvirtino m, mm, išsamų žmogiškų išteklių politikos planą 17 metais ir pradėjo renkti visą eilę susijusių priemonių, politikos priemonių. Ypač akcentuočiau politiką dėl uh, apsaugos nuo priekabiavimo ir priekabiavimo prevencijos planas rodo, kad ombudsmenė taiko nulinį pakantumą priekabiavimo atvejams. 2016 metais buvo ir etikos pareigūnai paskirti, po to buvo suformuota sutaikinimo komitetas ir visa, visi darbuotojai buvo apmokyti dėl to, ką reikia daryti dėl priekabiavimo atveju, kad būtų užtikrinta prevencija ir kova su jais. Buvo privalomas apmokymas taikymas visiems vadovų postus užimantiems darbuotojams ir mes galvome, kad tai yra itin svarbu. Ombudsmenė taip pat toliau akcentavo, kaip svarbu yra užtikrinti lyčių lygybę. Ir tikrai daug ko pasiekėme tiek vadovų postuose, tiek tarp administratorių. Trečias dar labai svarbus dalykas, ką norėčiau pabrėžti, tai yra pagerėjęs skundų nagrinėjimo efektyvumas. Čia eina kalba, aišku, apie mūsų pagrindinį darbą. To pasiekėme per naujas įgyvenimo nuostatas, galiojančias nuo 16 metų rugsėjo. Dabar mm, iš tikrųjų labai svarbu, kad piliečių skundai būtų nagrinėjami e, laiku ir e, tinkamai. E, vidutinė trukmė ir reikšmingai sutrumpėjo nuo 240 dienų 16 metais iki 266 dienų 2017 metais. Yra vidutinė trukmė, per kiek išnagrinėjamas skundas. Štai 2017 metais mes sugebėjome 57 procentus visų tyrimų užbaigti per 6 mėnesius. 85 procentais atvejų e, per 18 Dėl 85 atvejų per 18 mėnesių tai iš tikrųjų yra labai svarbus pasiekimas, atitinkamai laikomas reikalavimų dėl skundų nagrinėjimo ir iš tikrųjų yra pozityvios tendencijos, kurios tęsiasi ir 2016 metais. Ir šių metų vasarį, galiausiai po bandomojo laiko tarpio, kuris buvo pradėtas 17 metų pabaigoje, mes jau formaliai um, įdėgėme paspartintą procedūrą, kad būtų galima sparčiau nagrinėti skundus dėl prieigos prie dokumentų. Tokiais atvejais įtins svarbu yra, kad skundas būtų išnagrinėtas tikrai laiku. Ir mes atliksime to proceso įvertinimą po vienerių metų ir tuomet atitinkamai pateiksime jums informaciją. Pabaigai leiskite pasinaudoti šią progą, informuoti komitetą, kad po tikrai pozityvios patirties, kuomet buvo suteiktas apdovanojimas 2017 metais už gerą administravimą, ombudsmenė 2018 metais vėl paskelbė, kad bus apdovanojimas Ir šiais metais iki sausio bus teikiamos kandidatūros ir 19 birželį bus suteiktas apdovanojimas ir mes tikrai labai lauksime labai daug kandidatūrų iš visų institucijų. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Ir galiausiai ponas Naves iš Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnų institucijos. Dėkoju, ponė pirmininkė, už galimybę kalbėti Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūno vardu. E, Marija Sančes Lopes, kuri ir e, vadovauja mūsų e, skyriui. Mes kartu su ją rengiame mūsų institucijos ataskaitą. Aš pabandysiu kalbėti šiandien trumpai dėl to, kad mes esame maža institucija, e, tai, tai bet tai nereiškia, kad mes mažiau rimtai žiūrime į savo biudžeto atsakomybę. Mūsų e, mažoje institucijoje mes prižiūrime ES institucijų duomenis Tai reiškia, kad mes bandome užtikrinti, kad ES institucijose vyrautų gera domenų apsaugos kultūra. Ir e, e taip pat ES institu... po kelių dienų, gruodžio 11 dieną įsigalios naujas ES institucijų duomenų apsaugos reglamentas ir tai, yra, tai bus labai svarbu mūsų piliečiams. Taip pat e, mes teikiame savo patarimus, konsultacijas dėl duomenų apsaugos 2017 metais mes 28 atvejais konsultavome, šiais metais gavome jau 61 užklausimą konsultacijoms. E, taip pat mes e, e, sukūrėme ES institucijų duomenų apsaugos valdybą ir po vieno, vienų metų pereinamojo laikotarpio mes pradėjome uh, E, priž... Europolo e, priežiūra. Taip pat mes rengiamės naujų teisės aktų įsigaliojimui. Ir būtent ta e, duomenų apsaugos valdyba yra didžiulis uždavinys mūsų nedideliai organizacijai. E, mes e, išnagrinėjome visas pastabas dėl 2016 metų biudžeto įvykdymo. E, ir e, atsižvelgėme į visas vidinio audito rekomendacijas. Todėl galiu pasakyti, kad e, galiu pakartoti tai, ką sakiau pradžioje. Mes labai e, atsakingai žiūrime į savo biudžeto įvykdymą ir e, noriu pasakyti, kad kelis metus iš eilės mums yra teikiamas biudžeto, teikiamas biudžeto įvykdymas ir e, norėčiau padėkoti Jums uždėmesi ir atsakysiu Jums į klausimus. Uh... Dėkoju. Dabar e, žodį suteiksime mūsų pranešėjai, ponė Ajalai Sander. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems už pasisakymus dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto norėčiau pasveikinti poną generalinį sekretorių, nes jisai e, tik neseniai, tai yra tik e, lapkričio 14 dieną buvo vėl išrinktas generaliniu sekretorium. Jisai buvo personalo direktorato personalo ir biudžeto skyriaus vadovas prieš tapdamas generaliniu sekretorium, o kada bus paskirtas to skyriaus vadovas. Tai būtų mano pirmasis klausimas. Toliau norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą su parlamentu, ypač rengiant tokias, tokius įdomius pranešimus, socialinės dimensijos pranešimus. Ir tą patį galėčiau pasakyti ir apie e, regionų komitetą. Bendradarbiavimas tarp abiejų šitų institucijų tikrai vyksta sklandžiai ir e, jis vyksta remiantis Europos parlamento rekomendacijomis. Aš atsiprašau savo kolegos vardu, kuris e, E, kuris negalėjo atvykti dėl lygos ir išlaidų kategorijoje e, aš matau, kad kad čia kažkokių pastebimų pažeidimų nėra, bet galbūt mes turėtume kažką padaryti, kad skirtume daugiau lėšų, e, nes E, mes žinome, kad e, kai kada daug kaštų gali kainuoti tada, kai yra e, atsisakoma kažkokios biudžeto eilutės. Toliau dėl komandiruočių kaštų ir dėl interesų deklaracijų. E, Šis procesas vyksta sklandžiai ir už tai norėtume padėkoti. E, išlaidos šioje srityje sumažėjo 19,5 milijonų eurų. Tai tikrai yra įspūdinga e, suma. E, jeigu jūs ką nors dar norėsite pasakyti šią temą, tai mes labai įdėmiai išklausysime dėl narių elgesio kodekso ir vidinio vidinės tvarkos, vidinio reglamento, man susidaro įspūdis, kad dėl 50, atsakydamas į 51 klausimą jūs daugiau čia pateikėte savo pasvarstymus, o ne e, tikrą atsakymą. Kalbant apie atvejus, kai bu, tokius priekabiavimo atvejus, aš norėčiau tikslesnės informacijos, kaip e, mes žinome, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai atvyksta iš skirtingų administravimų e, kultūrų ir, ir jie nuolat keičiasi. Todėl norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs bandysite uh, užtikrinti, kad nevyktų tokie incidentai ateityje. Toliau dėl 47 klausimo jūs sakote, kad nebuvo jokių atvejų, kuriuos nagrinėjo Olafas. Tačiau iš profsąjungų rašto mes sužinojame, kad, be, kad yra keturi atvejai, kuriuos nagrinėja Olafas tai galbūt galėtumėte tai pakomentuoti. Toliau dėl, dėl lankstaus darbo laiko, ypač e, moteriams darbuotojams, ar yra kažkokia formulė, pagal kurią jūs e, skatintumėte tėvus e, Europos ekonominio ir socialinio reikalų komiteto narius e, pasinaudoti šią priemonę. Ir dar kartą norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau padėkoti ir auditorumams. Dabar norėčiau užduoti klausimą, ar e, keičiamasi personalu su parlamento tarnyba EPRS. Ir mes matome, kad yra mažiau moterų užimančių aukštus postus negu anksčiau. Taip pat e, daugėja skaičius darbuotojų, kurie dirba pagal terminuotas sutartis. Ar e, tai yra dėl to, kad buvo taupomas, taupomos lėšos personalui ir kokią įtaką tai turi jūsų darbui, jūsų užimtumui. Ir 2018 m. spalio 23 d. E, bu, Teisingumo teismas priėmė sprendimą dėl e, auditoriaus, e, kaip jūs tai vertinate. E, toliau dėl e, E, Europos ombudsmeno. Visų pirma, norėčiau Jūs pasveikinti. Mes matome, kad Jūsų rekomendacijos, e, e, remimasis Jūsų rekomendacijomis tampa vis geresnis ir to poveikis vis didesnis. Taip pat norėčiau paklausti, kokios buvo lankstaus darbo laiko įvedimo e, pasiekmes, ar jau galėjote įvertinti šitą priemonę ir ar galėtumėte pasiūlyti šitą modelį kitoms institucijoms. Taip pat mes labai įdėmiai stebime, kaip įgyvendinama e, prieigos strategija ir e, komunikavimo skaidrumo strategija susijusi su breksitu ir matome, kad vėlgi padidėjo stažuotojų ir pagal laikinas e, sutartis dirbančių e, darbuotojų skaičius, tai atrodo, kad tarsi blogėja darbo sąlygos ir ar ir kaip per taupimai personalo srityje paveikia jūsų darbą jūsų užimtumą. Toliau e, dėl duomenų apsaugos priežiūros pareigūno e, biudžetas išaugo 21 procentu ir tai yra susiję su naujomis užduotimis naujai kadencijai ir išaugusia, išaugusiu duomenų apsaugos poreikiu. ES imasi lyderės vaidmen šioje srityje e, ir su kokiais iššūkiais jūs susidurėte e, vykdydami savo biudžetą. Taip pat Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno institucija e, sukūrė e, duomenų apsaugos komitetą. Galbūt galėtumėte pakomentuoti šito komiteto veiklą ir užduotis ir kaip tai yra susiję su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno veikla. O mano, kolegai, mano kolega labai domina e, komandiruočių skaidrumas ir e, greiti konkursai. Dėkoju, dabar e, suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams ir kitiems. Pirmiausiai, pan Salafranka, dvi minutės kalbės. E, Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tiesų, aš taip pat noriu pasakyti, kad e, regionų komitete labai daug posėdžių vyko, daug nuomonių buvo parengta ataskaitų Europos parlamentui. Šis darbas taip pat yra labai naudingas. Uh, Biudžetas e, išnaudotas 17 e, metais 97,2 procento, tačiau e, apimtis biudžeto panaudojimo sumažėjo. Ar galėtumėte tai paaiškinti? Dėl breksito poveikio atsakymas į tinklą klausimą raštu yra pakankamai aptakus. Manau, kad tikrai nebūtų sudėtinga sužinoti atitinkamas informacija statistinė <clears throat> kalbant apie ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą. Taip pat pasigėdau išsamesnės informacijos e, apie poveikį darbuotojų sveikatai ir ypatingai stresą, streso poveikį darbo vietoje. Energijos vartojimo efektyvumas e, bei nuomos kaina. Manau, kad e, tikrai tuos skaičius buvo galima pateikti atskirai, o nesuplakti į vieną vietą. Ombudsmenė klausimas 29 dėl nuotolinio darbo, kaip yra pasidalyjami darbai tarp vyrų ir moterų, jūs tik tai bendrus skaičius pateikite. O domenų apsaugos pareigūnė, pareigūnas sakė, kad neturi jokių statistinių priemonių kad būtų galima sužinoti, e, apskaičiuoti, kiek darbuotojų dėl lygos netvyksta į darbą. Tai kokiu priemonės pastelkite, ar rankiniu būdu skaičiuojate, ponui Klins dabar žodis, ačiū. Klausimas, e, e, kurį norėjau užduoti ekonomikos socialinių reikalų komitetui, buvo užduotas ponios Sojalos, dabar regionų komitetui noriu užduoti klausimą. 337 <clears throat> 660 e, e, eurų kitais metais ir 500 e, tūkstančių eurų yra vertinami vertinamos išlaidos susijusios su Brexit. Noriu paklausti, kaip jos buvo apskaičiuotos, taip pat darbuotojų sąlygos vertinamos neigiamai iš dalies. Čia norėčiau papildomas informacijos paprašyti ir noriu paminėti Roberto Makojaus atvejį. Jis prieš daugelį metų dėl darbo spaudimo buvo priverstas išeiti iš darbo, po to kreipėsi į teismą, nemažai teismo posėdis vyko ir trečią kartą Makojus laimėjo teismą, nepaisant to regionų komitetas E, nėra pasirengęs vykdyti teismo sprendimą, e, atsiprašyti ir suteikti jam informatoriaus statusą. Taigi mane domintų e, naujausia komiteto pozicija šio klausimu ombudsmenės. Noriu paklausti dėl komandiruočių Klausimas, kaip dažnai komandiruotės organizuojamos ir kiek jos kainuoja, duomenų apsaugos pareigūną noriu paklausti apie tai, kad daug kalbama apie tai, kad reikia reklaminės medžiagos e, duomenų apsaugos pareigūnui, kurios vertė 60 tūkstančių eurų, kas čia per reklaminę medžiagą ir kas gauna už jos gamybą pinigus. Pons de Jong. Ačiū, ponė pirmininkė Pirmiausia, dėl procedūros noriu paprašyti sekretariatą įtraukti į posėdžio pro, protokolą, kad <clears throat> turime dar ir prie kitą koordinatorių posėdį aptarti biudžeto vykdymo patvirtinimą, nes šiame posėdėje nepakank, nepakaks tam laiko. <clears throat> Ekonomikos socialinių komiteto ir regionų komiteto noriu paklausti dėl viešųjų ryšių viena vertus veiksmų ir veiksmingumą, kalbant apie tos viešuosius ryšius arba e, bandymą instituciją padaryti pastebimesnė, labai daug pastangų matau. Galbūt raštu galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie jūsų e, veiklą e, regionuose, valstybėse narėse, ekonomikos socialinių reikalų komiteto. Taip pat norėčiau daugiau sužinoti ką siūlo abu komitetai savo lankytojams atvykstantiems į, į Briuselį. Parlamentas vis daugiau e, turistinių atrakcijų siūlo savo lankytojams ir jos pasiteisino. Tai na, paklausti, e, kokiu veiksmu įmasi abu komitetai tam, kad taptų e, patrauklesniais e, savo lankytojams. E, regionų komiteto atveju 180 dialogų buvo vykdoma 110 regionų su šauktuku. Tai puiku, tačiau e, kokia visų šių e, iniciatyvų gyvendinimo pridedamoji vertė. Norėčiau daugiau informacijos nei pateikta raštu. Dėl veiksmingumo viena vertus matome, kad ekonomikos socialinių reikalų komitetas yra pasitelkęs rezultatų nustatymo rodiklius, regionų komitete tų rodiklių nematome. E, jie paprasčiausiai kalba, kad regionų komiteto veikla yra administracinio pobūdžio ir negali pasitelkti atitinkamų rezultatų nustatymo rodiklių. Taigi norėčiau paklausti, paprašyti konkrečios informacijos apie tos rodiklius, kurios naudoja ekonomikos socialinių reikalų komitetas pristeigdamas galimybę e, generaliniam sekretoriams atsakyti. Aš noriu užduoti vieną klausimą skirtą abiems komitetams - regionų ir socialinių reikalų ir ekonomikos. Dėl breksito klausimas, kurį kolegos jau nekartą kėlė. Ar galėtumėte suteikti daugiau informacijos apie tai, Ar vyksta kokias nors diskusijos dėl santykių palaikymo, kontaktų išlaikymo su Junktinė karalystė po breksito, e, dėl santykių palaikymo su vietos valdžios institucijomis, o ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas dar ketina toliau palaikyti ryšius su pilietinės visuomenės atstovais po breksito. Taigi dabar uh, steiksime galimybę generaliniams sekretoriams atsakyti. Pirmasis kalbės ekonomikos socialinių komitetas sekretorius. Ačiū, ponė pirmininkė, pamėginsiu atsakyti į užduotus klausimus, jų buvo labai daug, jeigu netyčia į vieną ar kitą nesugebėsiu atsakyti, tai atsiprašau iš anksto. Pirmiausia, noriu padėkoti ponė Ajalai už jos gražius žodžius mūsų adresu. <clears throat> buvo E, pateiktas komentaras dėl išlaidų komandiruotėms sumažinimo, jeigu mes sudėtume visas kelionių išlaidas ir e, dienpinigius, tai iš tiesų e, e arba pragyvenimo išlaidas, e, tai tikrai nėra ypatingai didelė suma. Buvo užduotas klausimas, kaip įveikti atsilikimą e, susijusių su nepakankamomis investicijomis į informacinės technologijas ir mes patikėme atitinkamus pasiūlymus ir prašymus, jos nebuvo patvirtintos, mes tikimės geronoriškumą iš biudžeto tvirtinančios institucijos, kad metų pabaigoje gautume dar papildomą e, finansinė injekcija, kad galėtume e, atitinkamai daugiau lėšų panaudoti šioms reikmėms, kalbant e, apie pačius narius ir mūsų veiksmus susijusius su, su kova su priekabiavimu administraciniu lygmeniu. Mes jau atitinkamus e, veiksmus pradėjome taikyti, taip pat e, surinksime pakankamai plataus masto informacinę kampaniją atkreipdami dėmesį į tam tikrus aspektus susijusius su darbo daugia kultūrinėje e, erdvėje ir tą e, kampaniją vykdysime iki 20 metų. Taip pat buvo keltas Olafo klausimas, kalbant apie biudžeto vykdymo patvirtimą, mes kalbame apie priekabėjimą 17 metais. E, vertinant situaciją 18 metais, kol kas jokių priekabiavimo atveju nebuvo, tačiau situaciją stebime ir neatmetame jokių e, galimybių imtis atitinkamų veiksmų ir esame pasirengę visoms išorės institucijoms, kurios norėtų patikrinti, kokia yra situacija mūsų institucijoje, atverti duris. Taip pat bus duotas klausimas, kaip padidinti vyrų dalį, <clears throat> e, kurie E, naudotųsi lankščia darbo sistema. Turiu pasakyti, kad du trešdaliai mūsų darbuotojų yra moteris, taigi sudėtinga būtų šią situaciją pakeisti, tačiau žinoma vykdome ir tinkamas e, švietimo mokymo kampanijas e, aukštesnėje administracinėje grandyje. Taip pat atitinkamos reformos vykdymas dėl funkcijų atskirimo turi būti vykdomas kuo greičiau, nes e, šiuo metu labai sudėtinga e, e, vienam asmeniu atlikti dvi funkcijas, taigi darbuotojų skaičius turėtų būti kuo greičiau didinamas šią sritį. Pavel Salafranka noriu pasakyti, kad Sekant jūsų klausimą, dėsime visas pastangas, e, siekdami tinkamai panaudoti mums skirtas biudžeto e, sumas. Taip pat atsakant į e, kitus klausimus, kurie nebuvo įtraukti į klausimyną, mes bandysime tos 320 tūkstančių 000 eurų su, sumažinti tinkamas išlaidas dėl to, kad nebeliks mūsų narių iš Junktinės karalystės, todėl atitinkamai nebereikės panaudoti dalyvavimo plenarinėse sesijose išlaidų. Taip pat e, e, galima bus e, sumažinti ir atitinkamas išlaidas numatytas viešiesiams ryšiams psichologinio išsekimo arba streso darbe klausimas mums yra taip pat labai svarbus, nuolat palaikome ryšius su, su įvairiais medikų atstovais, nes psichologinis išsekimas e, yra, nėra pripažįstamas patologinė e, lyga, todėl labai sudėtinga yra jį aptikti, todėl mes bendradarbiavame su medikais ir pasitelkėme juos, stengdamiesi kuo anksčiau aptikti simptomus psichologinio išsekimo darbe ir kitais metais e, surenksime vėl papildomą savo darbuotojų apklausą tam, kad galėtume šios problemos mastus nustatyti konkrečiau, nes tai yra labai rimta problema. Ponas Dejonk uždavė klausimą dėl mūsų veiksmų regionuose siūlyčiau šį klausimą atsakyti išsameu raštu, taip sutaupytume kelias mintes, nes laiko turime nedaug, kalbant apie viešuosius ryšius ir mūsų matomumą, e, kokias atitinkamas priemonės gyvendiname, pavyzdžiui, per Europos dieną abu komitetai, manau, galiu kalbėti ir ekonomikos, ir tai regionų komiteto vardu. E, komiteto atstovai e, E, įvairių e, e, iniciatyvų siūlo lankytojams jau atvykstantiems iš Luxemburgo aikštės pusės. 8 tūkstančių lankytojų per metus mes priimame. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl tarpusavio santykių su Junktinė karalystė po Brexito. Po kovo 29 dienos, jeigu Junktinė karalystė jau nebebus ES nare, komitete apie tai yra galvojama įsteigta ir dirba darbo grupė, kuri vertina įvairius aspektus, taip pat ir administracinius aspektus ir mūsų tarpusavio ryšių ir santykių ateitį ir aš nenorėdamas užbėgti už akių būsimiems politiniams sprendimams, žinoma, mes norime ir toliau palaikyti e, labai artimą glaudį dialogą su e, Junktinės karalystės plėtinės visomis atstovais. Dar liko vienas darbo atvarkas klausimas, taigi prašau visų likusių generalinio sekretorių kalbėti nelgiau nei penkias minutės regionų komiteto atstovus. Ačiū, ponė vicepirmininkė, labai trumpai. Pone Ajala Sender, mes e, sustabdėme atitinkamas e, etatų mažymo procedūras, nes 24 e, etatus perdavėme Europos parlamento tyrimo tarnybai lėčių lygybę užtikrinti yra sudėtinga, tačiau pradame gyveninti atitinkamas, e, atitinkamas strategijas. <clears throat> Pavyzdžiui, e, skirių vadovų e, lygmenių stengiamės, kad pavaduotojomis skirių vadovų būtų moteris, kiekvienais metais ta procentinė dalis didėja tiek vidurinėje, tiek ir aukštesnėje grandyje. Na, mes atsiliekame dėl to, kad e, mūsų e, aukščiausiai administracinė grandis tikrai nėra gausi, tačiau vidurinė grandė turime jau daugiau nei 50 procentų moterų. Uh, darbuotojai, kurie samdomi su laikinomis sutartimis, taip pat ir e, apsaugos darbuotojų skaičius padidėja. To, kad reikia užtikrinti tam tikrą sąveiką, pakeičiant e, trumpalaikiam laikotarpiu samdomus darbuotojus pono Makojaus e, atvejs ir toliau yra svarstomas, byla nagrinėjama pakankamai ilgai. Noriu pabrėžti, kad regionų komitetas <clears throat> visapusiškai įgyvendins e, teismo e, sprendimą, ne taip kaip ir anksčiau e, tą darė, galiu patvirtinti jums, kad abi šalis yra suintuotos kuo greičiau baigti šią, šį ginčą ir visais atvejais vadovaujantis darbo tvarkos taisyklėmis ir Mes įvairias alternatyvas kartu su Teisingumo teismo stovais svarstysime e, gruodžio ketvirtą dieną. Aš manau, kad atsakiau į visus ponios Ajala Sender klausimus, atsakydamas į pono Salafrankos klausimus. Noriu pasakyti, kad e, psichologinio išsekimo situacijos tikrai mums nėra priimtina. Šiuo metu septynius tokius atvejus turime savo institucijoje ir e, bandome užkirsti tam kelią, e, vykdydami įvairias informavimo kampanijas ir mokymus. Ir žinoma, pasitelkime prevencinės medicinės e, priemonės dėl nuomos kainų. Mes jums skaičius pateiksime vėliau, dabar jų neturiu, galiu tik pritarti kolegos iš ekonomikos socialinių reikalų komiteto mintims išsakytoms anksčiau atsakančiai klausimą ponui Klins noriu pasakyti, kad atitinkami skaičiavimai susijęs su breksitu yra maždaug 24 nariai e, ir, ir e, <clears throat> nereikės mokėti jų e, kelionės, pragyvenimo, biurų nuomos išlaidų jų nebeliks, darbuotojų darbo sąlygos, šis klausimas svarstamas ir aptariamas nuolat. Noriu pasakyti, kad 17 metais e, atitinkamą klausimyną parengėme e, dėl stiekdami išsiaiškinti, ar darbuotojai patenkinti, patenkinti savo darbo sąlygomis ir padarėme išvadą, kad E, darbuotojai e, yra labiau nei kitose institucijose patenkinti savo darbo sąlygomis pas mus, tačiau žinoma, situaciją visuomet galima pagerinti ir mes atsižvelgiamai išsakytas pastabas ponai Dejongui noriu pasakyti dėl matomumo. E, esu labai džiaugiuosi, ponai Dejongai, dėl šio jūsų klausimo, nes jis parodo, kad mums reikia pagerinti viešuosius ryšius ir e, e, šią frazę norėčiau pabrėžti 180 renginių, ponė Dejongai, mes juos suorganizavome. E, ir tai yra labai svarbu, juose dalyvavo 40 tūkstančių piliečių, vien tiek pasiekė mūsų institucija. Štai čia uh, yra to įrodymas, ponė Dejongai, mano rankose, mielai jums jį perduosiu ir jame e, pateikime informaciją ne tik apie pačius renginius, tačiau taip pat ir apie jų rezultatus. Ką tik pasirašiau laišką kitų institucijų generaliniams sekretoriams e, ragindamas e, juos savo ruoštų paraginti įtraukti atitinkamas išvadas į vadovų tarybos baigiamosius dokumentus, ką mes galim pasiūlyti uh, lankytojams. Nesame labai turtinga institucija, neturime to gražaus muziejaus. Atsiprašau, jeigu mūsų biudžetas būtų padintas, galėtume tokį įsirengti, tačiau turime kai ką kito. Mes kaip pirmoji institucija pradėjome e, rengti virtualius e, vizitus e, internetu, siūlome įvairius mokymus dėl regionos politikos, demokratijos principų ir taip toliau. Taigi tie mokymai yra rengiami nuolat ir mes buvome pirmoji institucija, kuri to ėmėsi. Taip pat kiekvienais metais sulaukėme 14 tūkstančių lankytojų. <clears throat> Tas interneto portaluose e, dėl breksito noriu pasakyti, kad veikia darbo grupė, palaikome intensyvius ryšius tarpusavio, lankėmės Airijoje, pasienyje, Škotijos parlamente breksitas e, kelia ypatingus iššūkius regionams, nes čia mums reikia e, tikrai padidinti savo pastangas ir reikia padidinti pastangas e, regionuose tam, kad breksito padaryta žala būtų kompensuota regionų lygmenių. Esame parengę tinkamus dokumentus, pavyzdžiui, viena iš galimybių būtų e, Europinės e, teritorinio bendradarbiavimo grupės įsteigimas ir mes pateiksime atitinkamą vertinimą asimetriško breksto poveikio mūsų regionams. Žinoma, tęsime dialogą ir su e, vyriausiųjų darybininku ir tai tikrai yra labai rimtas iššūkis. Čia visiškai pritariu jūsų nuomonė. Ačiū uždėmesį. Gal galėtumėte atsiųsti tą dokumentą, jei turite toliau Europos ombudsmenės biuras. Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu atsakyti į vairius klausimus, pabandydama juos sugrupuoti ir aišku, galiu mielai atsiųsti ir papildomos informacijos komitetui ir parlamentarams, ypač skaičius dėl teledarbo ir lankstaus darbo grafiko. 2017 įteikėme naujas taisyklės. Tikrai sėkmingai tai leido padidinti profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybės darbuotojams ir bendrai vertintumėm sėkming, kaip sėkmingą tą naują sistemą. Uh, siekiame e, pagerinti darbo biure lankstumą, kad geriau būtų galima suvaldyti e, nedarbingumo atvejus, neatvykimo darbo atvejus. Ir iš tikrųjų, galvojant apie tą lankstų darbo grafiką ir teledarbą, kiek vyrai ir moteris to pasinaudoja, kas jau buvo paminėta, iš tikrųjų, manau, visose institucijose panaši situacija yra labai svarbu kalbėti apie naujos darbo jėgos prisijungimą, ypač kuomet į darbą įsidarbina moteris. Iš tikrųjų, galbūt šiuo atveju tarp, apie, tarp, tarp, tarp abiejų lyčių daug maž yra pusiausvėra, bet moteris gal daugiau pasinaudoja lankstumo galimybės, tiesiog absoliučiai skaičiais vertinant dėl to, kad jų tiesiog yra šiek tiek daugiau dabar dėl karjeros įvairių galimybių, o kaip jau buvo minėta, ombudsmenė siekia, kad matomumas kaip galima didesnis būtų. Ne šiaip tai yra tikslas pats savaime, tikslas yra pagerinti piliečių teisų gynimą ir todėl uh, mūsų pagrindinio darbo srityje, kuomet yra atliekami skundų tyrimai ar strateginiai tyrimai, mes tengiamės apriepti kaip galima platesnį ratą klausimų, nors ištekliui mūsų yra riboti. Mm, kaip jau minėjau, aš rugsėjo pirmą tik tai pradėjau dirbti generalinę sekretorę, bet galiu patikinti komitetą ir gerbiams parlamentarus, kad mes labai nuodugniai peržiūrime visą e, mūsų struktūrą, etatus, e, kaip yra paskirstyti e, postai, funkcijos, užduotis ir jau dabar su ombudsmenė sutariau, kad e, labai detaliai pateiksiu informaciją, kuomet bus atlikta visa analizė ir jeigu būtų kažkokiu atveju, kur reikėtų korekcijų, aš tikrai ombudsmeniai visą informaciją pateiksiu ir aš mielai ir komitetui galėčiau pateikti visą informaciją ir, ir atsakyti jūsų klausimus. Dabar dėl mm, ombudsmenės misijų norėčiau sugrįžti prie tosios pasikartuojančios temos, kad mūsų institucija yra nedidelė, mes vis dar stengiamės padidinti savo aktualumą, savo matomumą, buvimą, nes šiaip tiesiog siekdami daugiau matomumo mūsų tikslas yra geriau uh, Ehm, tenkinti piliečių interesus, ginti interesus, taigi mūsų matomumas yra labai svarbus, siekia, norint pasiekti e, piliečius ir mes stengiamės to, tą padaryti vairiais būdais ir, ir misijos, ir mūsų informacija interneto svetainėje ir taip toliau. Aš tikrai mielai pateikčiau ir daugiau detalių, jei pageidautumėt. Ačiū. Ir galiausiai duomenų apsaugos pareigūnas, prašom. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Visų pirma, labai dėkoju poniai Ajal ir ponai Salafrankai už malonius žodžius. Jūs minėjote mūsų institucijos augimą, kas yra būtina dėl to, kad duomenų apsaugos svarba didėja. Mes labai dėkojame dėkojame šiam komitetui ypatingai už visą mums suteiktą paramą, kad turėtumėm reikalingus išteklius. Mes uh, norėtumėm, kad mūsų augimas atspindėtų tuos pačius augimo tempus, kuriuos matome ir atitinkamai valstybėse narėse, kaip auga nacionalinės domino apsaugos tarnybos. Aš manau, kad ir kadangi jos auga, domino apsaugos svarba auga, tai ir mūsų institucija turi aukti. Tai tikrai esame labai dėkingi už jūsų paramą, už skirtus išteklius. Jūs minėjote naują domino apsaugos valdybą Mes, esam, mes dabar pasirėmėme tokią sistemą, kur turime nacionalinius įstatymus, kurios nacionaliniu lygmeniu įgyvena nacionalinės institucijas. Dabar pe, su naujoju reglamentu turime europinį teisės aktą, kuris turi būti taikomas europiniu lygmeniu. Taigi turi būti ir Europinė duomenų apsaugos institucija, tačiau teisės aktų leidėjai nebuvo pasirengę žengti ir to dar vieno žingsnio. Todėl yra sukurta tik tai tokia institucija, kuri užsima nacionalinių domenų apsaugos institucijų darbo koordinavimo. Mm, DPS mums buvo pavestos tos funkcijos ir iš dalies, aišku, yra sutaupoma um, lėšų, kadangi mes užtikriname sinergiją tarp naujosios tos struktūros ir DPS. Panas Lafranka uh, kalbėjo apie Ispermodul tai yra um, duomenų tvarkymas, ataskaitų pateikimas. Um, na, komisija nelabai norėjo diskutuoti su duomenų apsaugos uh, Mm, pareigūnų dėl technologijų, kurios taikomos e, mm, nu, duomenų tvarkymos rytie, tačiau mes tengiamės prastumti tą modelį ir kolegė Marijan man tik pasakė, kad būtent penktadienį įvyks susitikimas ir kalbėsime apie šio naujojo modelio įdėgymą. Aš manau, kad jau kitą kartą atvykę į jūsų komitetą mes galėsime pateikti jums ir daugiau infor konkretesnės informacijos. Ačiū. Ačiū, man, tuo baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Noriu padėkoti visiems generaliniams sekretoriams ir pavaduojančiai praneš, pranešėjai dėkoju. O dabar kitas darbo atvarkės klausimas, tai yra šeštas darbo atvarkės klausimas bendrų įmonių biudžeto vykdymo patvirtinimai 2017 metais. Labai mažai laiko mes turime, nes 12 valandą turėsime bendrą posėdį Jeigu kažkas išeinate iš salės, labai prašau tai padaryti greitai ir tyliai, kad galėtumėm iš karto pradėti svarstyti kitą darbo tvarkės klausimą. Okay, I, I'm going to start the next item in, in 30 seconds. Po pusės minutės pradėsime svarstyti kitą klausimą. Labai prašau išeinančius išeiti kuo greičiau. Colleagues, if you are leaving, could you, could you please leave now so I can start the next item? Okay, let's, uh, let's make a start to the, the next item, which as I said is... Prateikime svarstyti kitą darbo tvarkės klausimą, tai yra biudžeto įvykdymo patvirtinimas bendroms įmonėms. Visų pirma, suteiksiu žodį poniai Galpels iš audito rūmų narė. Jūs esate buvusi šio komiteto narė, labai džiugiai sveikinu jūs vėl komitete. Prašom dabar jūsų pasisakymą, aš klausysime. Ačiū visų pirma, džiaugiuosi galimybę būti čia Europos parlamente. Mm, jau daugiau kaip metams praėjus nuo to, kai buvau parlamente. Matau daug pažįstamų buvusių kolegų veidų ir kalbant apie bendrų įmonių mm, biudžetus 2017 metais, kiekvienais metais, kaip ir kiekvienais metais mes atliekame auditą, pateikėme nuomonės dėl sąskaitų patikimumo, taip pat dėl pagrindinių mm, sandorių tvarkingumo patikimumo E, taigi mes čia kalbame apie bendras įmonės, tai yra es viešo privataus sektoriaus partnerystės e, struktūras su pramonės mokslo tyrimų e, grupėmis, valstybėmis narėmis. Ir čia labai svarbu iš tikrųjų kalbėti es mokslo tyrimų e, politikos įgyvenimą. 2017 metais bendras jungtinių e, įmonių biudžetas sudarė 2,1 milijardo euro, palyginus 1,8 2016 metais, tai yra 2 procentai viso es biudžeto. Pagal es finansų reglamentą sąskaitų patikimumo auditas yra patikėtas išorės audito firmoms dėl visų bendrų, bendrų įmonių, o Europos audito rūmai atlieka tų išorės audito firmų darbo kokybės peržiūrą. Ir mes gavome tikrai pakankamai patikinimo, kad galime pasikliauti jų atliktų darbų, taigi jų audito nuomonėmis. Kalbant apie 2017 metų sąskaitų patikimumą dėl visų bendrų įmonių sąskaitų, rezultatų galutinių galime pasakyti dėl visų pagrindinių aspektų - finansinės pozicijos ir jų operacijų rezultatai bei piniginių srautų judėjimai iš tikrųjų mm, viskas galutinėse ataskaitose yra tinkamai atspindėta. Taigi, teism, audito rūmai pateikė pozityves nuomonės dėl visų aštuonių bendrų įmonių. Dėl pagrindinių sandorių, kuris paremtos metinės ataskaitos, galima pasakyti, kad viskas buvo teisėta ir tvarkinga dėl visų bendrų įmonių išskyrus Excel. Per ankstesniais metais mes pateikėme išlygų dėl Excel nuomonės. Iš tikrųjų, viskas yra susijęs su neharmonizuota metodika, kuri yra naudojama nacionalinių finansavimo institucijų. Tik dėl to Um, Komisijos bendra audito tarnyba yra atlikusi eksposto auditą dėl horizonto 2020 ir mes turime pasakyti, kad septinta pagrindų e, programa baigėsi šiais metais, ateityje nebebus jos. 2016 metais mes akcentavome mm, dėl Fusion for Energy e, e, turinį, audito rūmai e, turi pasakyti, kad tikrai pozityvių e, pastangų yra dėta gerinant valdymą ir kontrolę, bet mes norime atkreipti dėmesį vis tik tai, kad išlieka dar rizikos dėl to, kad padidės išlaidos ir bus vėluojama užbaigti ITER projektą. Toliau, kaip žinote, 17 metais komisija užbaigė galutinį įvertinimą mm, e, bendrų įmonių įsteigtų pagal 7 pagrindų programą ir laik, tarpinį įvertinimą mm, bendrų įmonių sukurtų pagal 820 buvo vertintas rezultat, veiklos rezultatų pasiekimas ir vertinimas pozityvus, tačiau yra tam tikrų rekomendacijų ir bendros įmonės jas pradėjo gyventi 2016 metais. 2018 metų finansinėme audite audito rūmai analizavo, kaip šie veiksmų planai toliau įgyvendinami. Tarp kitko, kalbant apie Horizontą 2020 ir 7 pagrindų programą, bendros įmonės pasiekė bendrą įgyvenimo lygį, kuris siekia 82 procentus 7 pagrindų programos ir 23 procentus Horizonto 2020. Apibendrinant, mūsų auditas už 2017 metus patvirtino pozityvius rezultatus, kuriuos mes pateikėme ir ankstesnių metų ataskaitose. Sveikiname tą faktą, kad bendru į, bendrus įmonės ėmėsi korekcinių veiksmų, pasiremdamas ankstesnių metų rekomendacijomis. Ir taip pat akcentuojame klausimus susijusius, kurie reikalauja tolesnio dėmesio, tai yra biudžeto, finansų valdymas, vidaus kontrolė, indėlių atsvarą. Ir 2017 metams mes turime aštuonias pozityves nuomonės dėl sąskaitų patikimumo, vieną nuomonę su išlikomis dėl Excel, dėl teisėtumo e, ir tvarkingumo pagrindinių sandorių ir vieną akcentuotą klausimą dėl Fusion for Energy bendros įmonės. Ačiū šią ataskaitą kad sutaupytumėm laiko, aš truputėlį sukeisiu visą tvarką. Aš visų pirma suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, o ne bendroms įmonėms. Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti kaip galima greičiau, bet vis, pirmą bendrą pastabą noriu išsakyti, kas man atrodo yra svarbu ir paskui aptarsiu keturis klausimus dėl bendrų įmonių. Visų pirma, noriu padėkoti audito uh, rūmams už tai, kad pagerintos yra ataskaitos um, dėl bendrų įmonių. Dabar turime išsame informaciją, visą taip labai glaustai, aiškiai pateikta. Ir dėkuoju taip pat bendroms įmonėms už puikų darbą, kuris prisideda prie ES mokslo tyrimų darbo atverkės įgyvenimo bendrai. Ir kas taip pat labai svarbu, noriu pasveikinti komisiją, nes tikrai buvo puikus bendarbiavimas, išsame informaciją pateik, gavome per uh, um, uh, tarpį tarpinį įvertinimą į bendrų įmonių, kas įgyvendama pagal Horizonto 2020. Tikrai labai ačiū, mums buvo labai reikalingi tie duomenys. Vertinant pridėtinę vertę, visų pirma, paminėčiau mokslo tyrimus, inovacijas, švietimą. Horizontas 2020 taip pat ir ankstesnės programos, tolesnės programos rodo, kad kuomet yra apjungiamos Europos priečių lėšos, bet taip pat ir jų žinios, talentai, įgūdžiai, įgūdžiai, mobilumas leidžia sustiprinti ES iš vidaus ir kaip e, tarptautinė e, veikėja. Ir tai prisideda prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Taigi labai jums visiems dėkoju. Ypač kalbant apie Horizontą 2020, aš paminėčiau bendras įmonės, kurios labai aktyviai kai sugeba viską struktūrizuoti ir apjungti tikrai labai susiskaliusi kraštovaizdį, kur yra įvairūs sektoriai, įvairūs subjektai veikiančiai ir kai, veikia, kai kuriais atvejais atvejais netgi e, suinteresuotos šalis e, konkuruoja, varžosi tarpusavį ir jos visus apjungti ir koordinuoti, manau, yra didžiulis pasiekimas ir mes visi turėtumėm suvokti, kokia didžiulė yra to bendro darbo vertė. Aš labai džiaugiuosi, kad bendros įmonės ne tik tai sugebėjo mobilizuoti tikrai pakankamai didelius išteklius tiek iš privatos, tiek iš valstybinio sektoriaus, bet taip pat ir labai sparčiai pavirto lyderiais e, savo srityse. Vis tik tai audito rūmai paminėjo, kad nežiūrint didžiulių pasiekimų, daug ekspertų grupių ragina, kad daugiau suinteresuotų grupių būtų įtraukta į valdymo struktūras arba į projektų konsorciumus Tad mano pirmas klausimas, ir aš čia kreipčiaus į bendrų įmonių atstovus, kurie dalyvauja posėdėje, jeigu būtų padidintas pramonės atstovų valstybių ir kitų suinteresuotų grupių įtraukimas, ypač MVI, ar tai būtų įmanoma užtikrinti bendrai, toks bendras klausimas, ar būtų įmanoma įtraukti platį platesnį spektrą suinteresuotų grupių į konsorciumus ir bendras įmonės, ar tai padidintų projektų pridėtinę vertę. Kaip jūs uh, vertinate tai, kad ekspertai ragina išplėsti įtraukimą. Dabar tai dėl veiklos rezultatų, dėl um, pasišventimo savo darbe, pridėtinės vertės siekimo kime aš, aš, aš tikrai žinote, kad labai akcentuoju tai, taip pat dar tas liekamasis pažiai, klaidų lygis iki 2 procentų, nedideli trūkumai valdymo srityje, tai čia um, vienas dalykas, bet aš džiaugiuosi, kad priešingai nei su septinta, progra, e, e, septinta pagrindų programa mes dabar su Horizontu 2020 turime tris paketus kriterijų, rodiklių, kurie leidžia įvertinti poveikį bendrų įmonių ir pažiūrėti iš valdančių institucijų, suinteresuotų šalių ir e, pramonės pusės ir tokiu būdu pasverti iš tikrųjų, kiek bendros įmonės yra naudingos yra labai svarbus veiklos rodikliai, aišku, galbūt e, visų jų pamatavimas nėra įmanomas dabar dar, tačiau aš tikrai labai norėčiau matyti juos artimoje ateityje, kad būtų galima geriau suvokti, kokie yra veiklos rezultatų vertinimo rodikliai. Aš labai tikiuosi, kad artimoje ateityje pateiksite mums realius skaičius ir realius rezultatus. Visgi mane šiek tiek neramina tai, ką matome iš tarpinio įvertinimo, ką projektų koordinatoriai pareiškia, kad tik tai 34 procentai projektų yra visiškai pasiekę užsibrieštų tikslų ir arba davė dar ir nenumatyto rezultato, kuris galėtų turėti tikrai svarbų poveikį, nors galbūt ne visi tikslai buvo pasiekti te, iš techninio priedo. Taigi beveik pusė, 39 procentai pasiekė daugumą tikslų su nedideliais nukrypimais. Tai aš noriu paklausti ir bendrų įmonių, ir komisijos, kokie yra pagrindiniai e, trukdžiai, kurie trukdo pasiekti visų tikslų. Gal reikėtų mm, e, pagrindinių veiklos vertinimo rodiklių ir visos vertinimo sistemos platesnio įdėgymo, gal tai leistų geriau pasiekti užsibrieštų tikslų. Taip pat, kaip audito rūmo ataskaitoje yra pareikšta, 2017 metų pabaigoje komisija institucijos pagrindiniai monitoringo ir kontrolės įrankiai skirti horizontui 2020 dar neleido įvertinti pagrindinės veiklos ir užtikrinti tikros kontrolės sistemos keturioms bendroms įmonėms. Taigi klausimas komisijai visiškai akivaizdus. Kada to, tie įrankiai bus jau sukurti ir pateikti? Kada ta, tas paminėtas įrankis jau veiks? Uh, Ir pabaigai mane informavo, kad paskutinį, naujausias reglamentas nelabai skatina glaudinti bendradarbiavimą tarp atskirų bendrų įmonių, o tai savo ruoštų galėtų užtikrinti didesnį sinergiją, didesnį pridėtinę vertę, didesnį pasidalymą ištekliais, didesnį pasidalymą žiniomis ir um, gerai sukaupta patirtim. Pavyzdžiui, sakykime, um, Galbūt galima renkti bendrus konkursus, galima galbūt pasidalyti ino, inovaciniais kažkokiais, tai novatoriškais pasiekimais tarp bendrų įmonių. Taigi klausimas būtų, ar kiek įmanoma būtų glaudinti bendarbiavimą tarp bendrų įmonių, galbūt renkti bendrus konkursus ir taip toliau, kaip būtų galima užtikrinti glaudesnį bendarbiavimą ir uh, didesnę sinergiją. Čia būtų klausimas labiau bendroms įmonėms. Tai ties tos todėl sustosiu ir lauksiu dabar jūsų atsakymą. Ačiū. Dėkoju, iš karto duodu žodis šešėliniams pranešėjams, ponas Zekovski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai ir audito rūmams ir e, mūsų mielai kolegijai, kuri atvyko pas mus ir ji, e, ji visuomet puikiai pasirodo ir labai yra džiugu, kad audito rūmose dirba e, buvę Europos parlamento nariai. O dabar pereisiu prie čekų kalbos. Visų pirma, norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė pranešė, kad reikia pagerinti finansinį valdymą bendrųjų įmonių. E, Europos audito rūmų ataskaita dėl finansinio valdymo yra teigiama. Mums reikia supaprastinti bendrųjų įmonių e, veiklą, e, bet nedaryti kompromisų, dėl kurių nukentėtų skaidrumas. Mums reikia supaprastinti dabartinę finansavimo sistemą Taip pat reikia supaprastinti finansų valdymą ir Yra atitinkami kriterijai ESCEL elektroninių komponentų ir sistemos e, siekiant Europos lyderystės bendroje įmonėje ir e, ar būtų galima tuos kriterijus su supaprastinti, taip pat reikia pagerinti šitų bendrųjų įmonių matomumą. E, noriu kreiptis į visas bendrasias įmonės. Prašau, e, pabandykite e, būti labiau matomi viešumoje. Kalbant apie mokslinius tyrimus ir inovacijas, man atrodo, kad jūsų vaidmuo yra labai svarbus, nes mes turime aišku, aiškę strategiją uh, ES lygmenyje ir, ir ta strategija e, yra ES iškesnė negu valstybėse narėse. ES turi e, unikalią galimybę prisidėti prie ekosistemos per bendrasias e, įmonės E, per jų atliekamus mokslinius tyrimus ir siūlomas inovacijas. Mes turėtume tapti lyderiais šiose, šioje srityje. Mes taip pat turėtume gerinti e, socialinį bendrųjų įmonių poveikį. Dėkoju, toliau ponas Poche. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. kalbame apie bendrųjų įmonių biudžeto įvykdymą, kaip ir kasmet. Ir aš galėčiau dabar, apž... turiu galimybę apžvelgti, kas pagerėjo ir kokiu yra trūkumų. E, ataskaitos patvirtina, kad 2017 metais Horizonto 2020 programa buvo e, tinkamai ir pilnai įgyvendinta. Ir atsižvelgiant į tam tikrų projektų sudėtingumą, reikia jiems skirti daugiau laiko, kad būtų galima aptarti, dėrėtis dėl geriausių įmanomų sutarčių rezultatų. 23 procentai yra toks projektų įvykdymo e, vidurkis ir man atrodo, kad tai yra e, teigiamas skaičius. Ir tikiuosi, kad ir 2018 metais ta tendencija išliks. Mano norėčiau pateikti tokius komentarus ir tokius klausimus. Audito rūmai teigia, kad 2017 metų pabaigoje e, ne, ne viskas buvo e, pabaigta. Pavyzdžiui, kalbant apie e, stebėjimą, priežiūrą dėl materialių klaidų, todėl norėčiau paklausti, ar tai įtakojo bendrųjų įmonių vadybos procesus ir kokia situacija yra dabar, ar jūs tai e, e, imatės kažkokių taisomųjų priemonių. Taip pat e, norėčiau paklausti apie breksito poveikį ir išstojimą iš Euratom. Čia klausimas brandolių sintezės energetikos vystimo bendrajai įmoniai. Ar galėtumėte daugiau pakomentuoti šį klausimą? Ar galima uh, E, jau įvertinti, e, kaip ateityje e, Junktinė karalystė dalyvaus ir ar jinai prisidės prie bendrųjų įmonių biudžeto ir, pavyzdžiui, galbūt per kažkokius projektus ar kokiamis kitomis formomis ir kokią įtaką tai turės brandolių sintezės energetikos vystimui. Toliau mano klausimas Cezar. E, bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programai. Ar jūs e, galėtumėte paaiškinti, kodėl yra toks e, klaidų lygis ir ar, ar buvo taip, kad bendroji įmonė norėjo tiesiog rezervuoti lėšas tam tikriems projektams ir neįtraukė e, visų įmanomų lėšų 7 procentų įvykdymas yra tikrai labai žemas vidurkis. E, toliau e, buvo pateiktas, pakeistas reglamentas ir e, tai reiškia, kad e, galima, e, galima daugiau lėšų investuoti į projektus ar Ar tai pagreitino projekto įgyvendinimą? Ar galime tikėtis, kad 2017 metų e, ataskaitoje e, pažymėti trūkumai bus ištaisyti 2018-aisiais? Dėkoju dabar suteiksiu žodį bendrųjų įmonių atstovams, kad jie atsakytų užduotus klausimus. Pirmasis kalbės ponas Šveme iš Brandolių sintezės energetikos vystimo bendrosios įmonės F4E. Labas rytas, aš esu Johannes Šveme ir esu Brandolių sintezės energetikos vystimo bendrosios įmonės direktorius nuo 2016 metų. Paprastai mano balsas skamba geriau, bet aš šiandien esu užkimęs, tai aš pabandysiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau, netgi trumpiau negu penkios minutės. Norėčiau padėkoti e, komiteto vicepirmininkui ir, kom, ir komiteto pranešėjai už man suteiktą galimybę pristatyti jums e, savo prezentaciją Tai štai ką aš Jums noriu pasakyti. Visų pirma, norėčiau padėkoti auditorumams už teigiamą ataskaitą, į tai, kad buvo atsižvelgta į ITER projekto e, pažangą. Ir taip pat aš atsakysiu į klausimus, kurie jau buvo užduoti. Yeah, taking into account Uh, Atsižvelgiant į tai, koks yra sudėtingas ITER projektas, mes tikrai džiaugiamės, kad audito rūmai teigiamai e, pateikė mums teigiamą ataskaitą. Aš norėčiau šiek tiek išsameu pakomentuoti auditorumų pastabas, nes tai yra sudėtingas ir rizikingas projektas Ir aš norėčiau pa, pa, pastebėti, kad mes pagerinome vidaus kontrolės e, procesą ir mes kontroliuojame finansų planavimą ir atranką ir mes nuolat atsižvelgėme į auditorumų rekomendacijas ir mes 2016 metais jau pagerinome kaštų administravimo e, rodiklius dėl to, kad mes tiesiog pagerinome finansų planavimą. E, kalbant dėl e, vėlavimų, mes bandome spręsti tas problemas, bet toksai projektas kaip ITER yra labai sudėtingas, dėl to e, tai yra susiję taip pat ir su atitinkamu rizikos vertinimu, rizikos planavimu. Ir mes E, norime padėkoti Europos parlamentui už tai, e, kad buvo nustatytos gairės šitam projektui ir mes atsižvelgdami jūsų rekomendacijas e, pagerinome projekto įgyvendinimą. Taip pat komisija pateikė studiją dėl šio projekto įgyvendinimo. Aš tą studiją jums pristatysiu šiek tiek vėliau. <coughs> Mes nuolat stengiamės gerinti e, projektų įgyvendinimą ir pabrėšiu esminės sritis. Mes pagerinome audito veiksmų įgyvendinimą, jie siekia dabar beveik 90 procentų. Taip pat mes e, vidaus e, struktūros gerinimo projektus įgyvendiname ir e, E, įgyvendiname jau penkis metodus iš pasiūlytų šešių. E, taip pat mes e, savo, suinteresuotom šalim, savo partneriams nuolat rodome, kaip įgyvendiname projektą. Taip pat valdybos programą įgyvendinome ir E, pagerinome e, darbuotojų mokymus ir e, darbuotojų situacija pagerėjo ir darbuotojai taip pat teigiamai vertina savo situaciją. Čia jūs matote, kaip įgyvendinamas ITER projektas, matote, matote nuotrauką ir aš galiu pasakyti, kad galima aplankyti e, tą projektą. Pone Labajova lankėsi pas mus spalio mėnesį. Ji galbūt galės e, pasidalinti savo įspūdžiais, jeigu turėsime laiko. Dabar yra, e, ties mūsų projektu dirba apie 2000 žmonių dvie, dviem pamainomis. Ir Mes iš savo pramonės partnerių nuolat gauname reikiamą įrangą. So, um, remember... Taip pat aš atsimenu, kaip aš pirmą kartą bendravau su ponė Greslė ir ji e, sakė, mes esame biudžeto kontrolės komitetas, taigi parodykite mums e, pabaigtų projektų rezultatus. Ir e, Mes dabar jau turime užbaigtą projektą, kurį gali, e, kuriuo gali naudotis mokslininkai mokslinių tyrimų srityje. Ir e, čia būtent mes rodome savo veiklos rezultatus. Ir mes taip pat įgyvendome esminių ITER projekto komponentų testavimo programą. E, jūs jau kalbate šešias minutės, e, ir, o mums liko 11 minučių, tai gal jūs paliksite ir kolegoms galimybę pasakyti, sako pirmininkas. Mes sukūrėme apie 40 tūkstančių papildomų darbo vietų per šią programą ir e, manau, kad tai ir duoda tikrai didžiulę naudą pramoniai. Na ir mano išvados. Mes džiaugiamės auditorumų teigiamą ataskaitą e, ir mes e, pateikėme savo projektų rezultatus ir šitas projektas, ITER projektas yra e, negryžtamas ir mes tikimės, kad daugiametėje finansinėje programoje bus nust, skirtos lėšos atitinkamos ir mūsų programai ir tuo ir baigsiu, o dabar pabandysiu atsakyti į man užduotą klausimą dėl e, Brexit. Jūs žinote, kad e, mes gauname e, savo lėšas pagal Euratomo sutartį ir yra asocijuotos narės, tokios kaip Šveicarija, ir mes iš Junktinės karalystės gavome signalą, kad ji ateityje norėtų būti asocijuota nare. Komisija laukia kol kas įgaliojimų dėryboms ir e, mes kol kas negalime prognozuoti ateities, bet jeigu viskas vystysis e, gerai, tai e, mes tikimės, kad po dviejų metų Junktinė karalystė bus asocijuota narė ir kad tokiu būdu e, e, tie pasikeitimai neturės poveikio mūsų veiklai. Ir E, kaip e, Brexit paveiks mūsų e, veiklą, mūsų projektą, aš kol kas negaliu prognozuoti, nes tai yra su politiniais sprendimais susijęs klausimas. Dėkoju, sako pirmininkas. Excel vykdomasis direktorius, ačiū ponė pirmininkė. Noriu atsakyti kai kurios klausimus, tačiau pirmiausiai gal pradėsiu nuo vakar vakaro. Šiek tiek prieš 9 valandą savo planšetinėme kompiuteryje aš mačiau, kaip Insight e, nusileidžia uh, Marse. Uh, e, milijardą kilometrų nuo čia. Uh, šis įtaisas, kuris sveria 50 kg, visą įrangą turi pagamintą e, Europoje, Italijoje, Vokietijoje, Junktinėje karalystėje, kitose šalise. Įdomu matyti, stebėti, kaip Europos gaminiai leidžiasi Marse. Ši technologija yra grindžiama labai sveitingais jutikliais, procesoriais, duomenų perdavimo įranga ir būtent Excel e, to užsijima. Mes negaminame e, mikroschemų ar operacinių sistemų. <clears throat> Mes leidžiame kitiems žmonėms savo darbą atlikti, pavyzdžiui, Marse nusileisti. Dar vienas pavyzdys e, susijęs su socialiniu poveikiu mūsų veiklos. Aš turiu e, čia taip pat dar vieną prietaisą, e, kuris yra skirtas nustatyti širdies ritmą su trikimams ir per vienas jis patenka į jūsų širdį ir e, pasitelkęs šilumą išskirianti prietaisą gali koreguoti jūsų darbo ritmą e, širdies e, raumens susitraukimų skaičių, nes širdis yra raumuo. Taigi mes dalyvaujame gyvendinant įvairius skirtingus projektus. Vienas mūsų partneris Austrija neseniai pranešė apie 1,5 milijardų eurų investicijas atidarant uh, mikroschemų gamyklą <clears throat> e, galios elektronikos e, Europoje. E, tai yra labai patraukus biznis siekiant užtikrinti pereimą nuo škastinio kūro prie elektros pavara varomų transporto priemonių. Tai yra dar vienas pavyzdys, kaip Excel veikla susijusia su galios elektronika prisideda ir prie socialinių pokyčių. E, kalbant apie mūsų veiklą, norėčiau priminti konferenciją, kuri e, šiandien po pietų vyks Europos parlamento plenarinių posėdžių salėje ir e, jūs ten pamatysite Bernarą Pikarą, kuris E, papasakos, kaip gali apskristi aplink pasaulį e, saulės e, elementais varomų lėktuvų naudodamasi šią technologiją. Dabar sakysiu į klausimus. Buvo užduos klausimas apie atskirus finansavimo lygmenis mūsų bendrosios įmonės. Trys tokie lygmenis egzistuoja ir taip pat pastelkime tris skirtingas uh, E, apskaitos ir atskaitomybės sistemas, dėl to turėjome dėrėtis su audito rūmais, pasitelkėme mm, finansinės deklaracijas, kurias gauname iš privataus sektoriaus atstovų, tačiau dar neturime atitinkamų e, atskaitomybės sistemų, e, kuriamis vadovautųsi <clears throat> komisija ir valstybės narės, taigi tikrai pageidautume kad e, būtų vadovaujamasi e, vienoda, vientisa sistema ir raginu įvertinti e, tokią galimybę, nustatant bendras taisyklės, kalbant apie valstybių narių ir ES finansinį indėlį. Taip, ta trišalė finansavimo sistema yra unikali, nes tokiu būdu mes galime parengti bendrą elektroninių komponentų pramonės strategiją, e, kurią galime pasidalinti su valstybėmis narėmis ir e, su e, pramonė. Iš tiesų labai sudėtinga tokią strategiją parengti. Taip pat mes glaudžiai bendradarbiaujame, stengdamiesi parengti pasaulinę ekosistemą ir atrodo trivialu, tačiau sunku šioje situacijoje <clears throat> patraukti savo pusę JAV ir Kiniją. E, tai e, kalbant apie mokėjimus, e, pagal septintąją pagrindų programą mes mokame fiksuotą sumą ir dėl tam tikrų teisės sistemų apribojimų negalime užtikrinti šios sistemos visapusiško veiksmingumo, todėl kiekviena valstybė narė turi pasirašyti e, patikimumo e, pareiškimą e, ir aš tikiuosi, kad audito rūmai mums mūsų biudžeto vykdymą vis tik tai patvirtins atsižvelgiant į šias sudėtingas aplinkybės. Cezar atstovas ponas Fresnu. Sveiki, labai ačiū. Aš čia sėdžiu šioje pusėje, taigi sutinga per mažiau nei penkias minutės e, viską pristatyti. Pirmiausia, noriu atsiprašyti pono Giermi vardu suvykdomojo direktoriaus, jis negalėjo atvykti, tačiau Jose Antonijo galvo e, e, ir aš pateiksime jums sutinkamą reikiamą informaciją. <clears throat> Ir dar noriu pasakyti, kad tiek aš, tiek vykdomasis direktorius galės jums suteikti visą papildomą informaciją, kurios pageidausite. 2017 metai buvo ypatingi ta prasme, e, kad turėjome baigti pirmą administracinį e, Cezar 1 programos etapą. Buvo finansuojama iš e, septintosios pagrindų programos ir infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės ir strategijos 2020 metų lėšomis. Žinoma, perskaitėme auditorumų ataskaitą, kurioje nuomonė buvo pateikta e, teigiama dėl mūsų biudžeto vykdymo patvirtimo, tačiau atsižvelgiame į visas pastabas ir e, mums ta ataskaita yra labai naudinga, siekiant pagerinti savo finansų valdymą daugeliu aspektų, pavyzdžiui, darbuotojų samdymo aspektų rekomendacijos mums yra naudingos. Kalbant apie konkrečius klausimus, e, kaip buvo vykdytas biudžetas, gyvenimo biudžetas 17 metais. Taip jis turėjo poveikio Cezar 1 projektui, nes buvo gyvendinamas jo galutinis etapas ir e, puikiai supratome, kad 18 metų pradžioje turėsime atsižvelgti į e, įvairius įmanomus pasikeitimus, lyginant su 17 metais, siekiant, kad 18 metais švengtume tokios situacijos, kad mums pradėtų trūkti lėšų mokėjimams atlikti aplinkybės buvo tokios, kad tuo metu mums reikėjo paprašyti pervesti galutinį mokėjimą ir komisija tą turėjo padaryti, tačiau komisija dar nebuvo gavusi keturių valstybių narių e, patikinimo <clears throat> pareiškimų, e, įsipareigojimų e, pervesti lėšas. E, Mes laikėmės konservatyvios strateginės pozicijos, siekdami išsiaiškinti, e, kiek maksimaliai mums turėtų pritrūkti lėšų 17 metų pabaigoje, tam, kad galėtume įvertinti, e, koks turėtų būti mūsų mokėjimo didžiausias mastas, jeigu 17 metų finansinis e, auditas mums būtų teigiamas ir jeigu atsirastų kokiu nors nenumatytų sąskaitų, kurias reikėtų apmokėti. <clears throat> Taip pat atsižvelgiant į e, tas finansinės injekcijas, kurias mums e, galėtų suteikti E, valstybės narės iki programos pabaigos atlikome tą skaičiavimą konservatyvę metodiką vadovaudamėsi ir pateikėme prašymą komisijai dėl atitinkamo mokėjimo ir todėl e, mūsų biudžeto vykdymo mastas buvo žemas, taip pranešėjas e, apie tai kalbėjo. Iš tiesų tai nėra problema. Mes, mes dabar apmokame paskutinės sąskaitas, o tai reiškia, kad kitais metais galbūt jau e, galėsime pateikti galtinės ataskaitas dėl Cezar 1 programos ir gražinti ES nepanaudotas biudžeto lėšas, tačiau veikiausiai jų neliks. Bet kokiu atveju tie skaičiai įtakoja 17 metų situaciją, nes bendrai vertinant Cezar vienas programą <clears throat> mes 90 procentų įsisavinime, įsisavinome lėšas skirtas moksliniams tyrimams ir plėtrai. Ir e, praktiškai didžiuojamės biudžeto vykdymo mastu. Jeigu reikės papildomas informacijos, galime jūs suteikti. Ačiū. Ačiū. E, aš jau yra 12 valanda, tačiau pranešėjai uždavė klausimų komisijai. Turime komisijos atstovų salėje. Norėčiau paprašyti per dvi minutės atsakyti į pranešėjus užduotus klausimus. Pirmasis ponas Ibenės. Ačiū, ponė pirmininkė, atsakant į pranešėjos ponės Dlabajovas klausimą e, e, dėl procentinės dalies projektų, kurių, e, kurie buvo visiškai įgyvendinti ir jų yra šiek tiek daugiau nei 50 procentų, ta dalis e, yra tokia dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai, e, projektų mastai buvo padidinti užmojai <clears throat> dėl to buvo sunkiau pasiekti užsibrėžtų tikslų. Antroji priežastis yra e, projektų gyvendinimo e, stebėsena. E, yra griežtesnė priežiūra, yra griežtesnė nei anksčiau, įsigilinama atidžiau į vairias detalės nei anksčiau. Taigi suprantame, kad tokia yra dabartinė tendenciją ir reikės įvertinti galimybės tą tendenciją pakreipti kitą linkmę, galbūt ateityje reikia taip pat pabrėžti, kad projektų vertinimo etapas e, parodė, kad Tie projektai tikrai atitinka uh, užsibrėžtus tikslus, tačiau mm, būtent atliekant vertinimą reikia labiau pabrėžti projektų užmojus ir išteklius, kurie yra skiriami projektams įgyveninti. Buvo užduotas klausimas dėl galimybės stiprinti bendradarbiavimą uh, ES viduje, tai yra galimybės, kuriamis turėsime pasinaudoti ateitie Excel atveju, mm, Mes tą puikiai matome, <clears throat> kad e, pavyzdžiui e, naujoviškų vaistų iniciatyva e, yra labai tinkamas pavyzdys siekiant tokį bendradarbiavimą tarp jungtinių bendrų įmonių sustiprinti. <clears throat> Šią kryptimį yra dirbama, šiuo metu yra E, vyksta pokalbiai tarp dviejų bendrųjų e, įmonių ir tik tikimės konkrečių projektų įgyvendinimo. Ne pirmininkas ar e, raštu galėtumėte kitus klausimus pateikti pranešėjai. Ponas Fasilė. Labadiena. Ačiū dėl to, kas buvo pasakyta dėl Cezar šiandien. Manau, bendrai komisija džiaugiasi tuo, kad apie 90, virš 90 netgi procentų yra gyvenimo lygis Cezar. Ir kol ir toliau yra susitarimas tarp pasąjungos ir Junktinės karalystės dėl aviacijos, uh, Tai yra pirma prie, sąlyga tam, kad karalystė galėtų dalyvauti Cezar. Tai aišku, antras variantas būtų asocijuota e, dalyvavimas iš pradžių e, dangos paskui horizonto 2020 programoje, mokslo, kol Junktinė karalystė dalyvaus e, Europos Sąjungos uh, mokslo tyrimų programuose, tol ir, aišku, subjektai iš Junktinės karalystės galės teikti paraškas. Tol, kol šios dvi prielaidos taikomas, aviacijos sutartis ir asocijuotas statusas horizontui bus įmanomas dalyvavimas e, Junktinės karalystės subjektams ir ateitie. Dabar dėl bendravimo su bendromis įmonėmis, tai mes dabar Aš dirbu MUF generalinėme direktorate, jūs žinote, kad mes turime dar vieną Shift to Rail bendrą įmonę. E, ir mes dabar konkrečiai nagrinėjame e, galimas bendarbiavimo sritis, pavyzdžiui, dėl palidovų e, naudojimo ir padėties nustatymo, pavyzdžiui, traukinių atveju. Ir čia abi dvi bendros įmonės galėtų dirbti kartu. Galvojant apie pasirengimą ateities iniciatyvoms, mes svarstome uh, galimybę tam tikrą dalį, tam tikrą procentą biudžeto e, numatyti konkrečiai palikti e, tokioms bendroms iniciatyvams. Kol kas dar per anksti būtų komentuoti ateitį, bet šiuo metu mes dabar dirbame kartu su bendromis įmonėmis, darome tos du, du, dirbame su veiksmų planu pagal tos du vertinimus ir sutelkėme dėmesį būtent į tai, kad um, valdymo rezultatų valdymo kontrolė būtų geresnė, kad būtų galima geriau pamatuoti, įvertinti veiklos rezultatų pasiekimą ir kad būtų galima geriau priežiūrą užtikrinti iš komisijos pusės to, kas padaryta bendroje įmonėje. Nes mes galvojame, kad tai yra labai svarbus klausimas ir, ir tikrai turime atsiskaityti jums dėl to, kaip mes, tai yra komisija, prižiūrime, ar gerai veikia bendros įmonės. <laughs> Tai labai trumpai, bet aš bandžiau sutilpti kažkaip į laiką atsakant jūsų klausimus. Ačiū. Lauks, laukiu jau šimtų biudžeto komiteto narių, kurie staiga pasipils pro duris į šią salę, bet dar labai trumpai pranešiai suteiksiu žodį. Ačiū. Mane pralinksmino tai, kad tik tai um, kolegos čekai, parlamentarai pasisakinėjo šiame posėdėje, gal reikėtų kitą kartą keltis į Čekiją, panašu, kad iš Čekijos yra didžiulė parama, daug susidomėjimo bendromis įmonėmis. Bet dabar rimtai, tikrai galvojant apie projektus pagal Horizontą 2020, jų rezultatų įvertimą reikės dar palaukti truputėlį, kol bus daugiau projektų įvykdyta, kad būtų galima iš tikrųjų pažiūrėti į rezultatus, bet mes Mes dirbsime su pranešimu, palaikysime glaudžius ryšius su jumis, rengiant visus rodiklius. Vienas dalykas, ką galiu patyčiai pažadėti, aš, pažadėti tai aš tikrai dėrėsiu su komiteto sekretorietu, kad mūsų diskusijoms būtų skirta daug daugiau laiko, nes jo būtinai reikia. Taigi, būtinai palaikysiu ryšį su jumis. Labai gaila, kad kiti kolegos negirdėjo šių diskusijų. Tai tikrai kitą kartą aš dėrėsiuos, kad būtų skirta daugiau laiko diskusijoms. Ačiū pranešėjai. Ačiū bendroms įmonėms, auditorumams ir komisijai už tai, kad dalyvavote mūsų posėdėje, kad pasisakėte. E, taip, kaip pranešė, aš sako, labai gėda, kad neturėjome daugiau, labai gaila, kad neturėjome daugiau laiko. Iš tikrųjų, labai skubinau jūs visus ir vis tiek viršėjome tvarkaraštį savo devinioms, deviniomis minutėmis. Tikrai ateityje reikės galvoti, kaip skirti daugiau laiko šioms diskusijoms. Ačiū dar kartą visiems.